Dear colleagues, good afternoon, everybody. I will would ask you to take your seats. Mėly kolegos, komisaras Agranopolis prašė pasilikti čia, bet mums reikia išvykti, o vėliausiai apie pusę penkių. Tai norėčiau pradėti. Šiandien bus keičiamasi nuomonėmis dėl naujo komisijos pasiūlymo, kuris buvo pateiktas birželio 7 dieną. Norėčiau, kad komisijos narys pirmiausia su mumis pakalbėtų, o paskui suteiksiu žodį koordinatoriams, kurie galės pateikti klausimus, po to vėl komisarui žodis atsakymui ir a, toliau a, prasidės diskusija, kurią galės įsijungti parlamento nariai. Tai pirmiausia, žodis jum, Zare. Ačiū, ponė pirmininkė mėly parlamento nariai, kolegos, man labai malonu vėl grįžti čia po keturių su pusę mėnesių. Kai mes paskutinį kartą turėjome mūsų struktūrinį dialogą sausio mėnesį, suteikė mums galimybę padiska, padiskutuoti a, naujų iniciatyvų, tema toliau pakalbėti apie pasiektą pažangą ir apie tai, ką dar reikia padaryti. Norėčiau pradėti pirmiausia, kalbėdamas apie migraciją ir pabėgėlių krizę ir labai trumpai pateiksiu jum informaciją apie pažangą, kurią mes pasiekėme ES ir Turkijos santykiuose. Šiandien e, komisija pateikė antrąją ataskaitą dėl įgyvendinimo. Na, Turkijos ir kadai turėjo labai didelę įtaką migracijai. Na, migrantų skaičius Graikijoje smarkiai sumažėjo, bet vis dėlto dar netitinka jų galimybių priimti pabėgėlius. Net tas greitis e, perkelimo beveik padvigubėjo palyginus e, su praeitų mėnesių de, dešimtis tūkstančių e, pabėgėlių dabar Italijoje ir Graikijoje. Valstybės narės turi greičiau dalindamasi informaciją ir galimybėmis perkelti pabėgėlius. perkelimo operacijas iš Turkijos į Europos Sąjungą parodė, kad yra padaryta didelio pažanga prie Sirijos arba e, Libijos pabėgalių prašymai steigti prieglastį dėjo. O Sirijos pabėgėlių kitose šalise lygiai taip pat ir a, e, žmonių, kurie nėra sirai, o jų e, reikalai turėjo būti tvarkomi pirmenybinė būdu. Mes turime dirbti labai glaudžiai su trečiosiamis šalimis ir naudotis visais galimais instrumentais, kad galima būtų užtikrinti bendradarbiavimą, gražinant ir redmisės rytyje. Štenka apsimetinėti, kad mūsų santykiai yra tik tai na, verslo reikalai, o dalis mūsų partnerių ypač tie, kurie iš tikrųjų tikisi mūsų tiesioginės pareigos, e, jie iš tikrųjų o, turėtų apimti gal savo piliečius. Jau mes turėjome progos a, e, diskutuoti a, e, naujai priimtą komisijos komunikė dėl a, išorinės migracijos dimensijos. Mes tikimės, kad Europos parlamentas ir Europos Europos Sąjungos taryba, na, dirbs ir toliau, ta linkme komisija yra pasirengusi įgyvendinti naujas, naują supratimą parlamente. Mes turime ir toliau koordinuoti mūsų pastangas, kad galima būtų suardyti kontrabandininkų tinklus Tai, ko gero, yra viena iš labiausiai pažeidžiamų vietų. Norėčiau padėkoti parlamentui už jūsų nuolatinės pastangas bendradarbiauti ir susijęti tai su kontrabanda, ypač, kada kalbam nesenai priimti rezoliuciją, kada kalbama The... Žiūrime į visus tuos reikalus iš e, na, lyties e, perspektyvų. O čia mes kalbame apie ES išorės veiksmus. E, leiskite dabar perėti prie kitos svarbios temos mūsų požiūrio į reformą, į mūsų bendrą Europos prieglobščio sistemą. Pirma dalis bus pristatyta ketvirtą gegužės mėnesio. Buvo grindžiama bendrausiamis taisyklėmis, bendrus taisyklės, kurios numato dalinamasi atsakomybę. Jurada sustiprinimas, azo peržiūrėjimas ir pertvarkymas į dvi prieglupščio agentūras. Čia mes esame padarę gana svarbius žingsnius teisinga linkme. E, Europinio lygmens struktūros ir instrumentai yra kitimi. Aš pasiteikiau pono Kikopė, Vikstram ir pono Midemiller. Tai yra pranešėjai ir šešėliai e, pranešėjai kad šitie svarbus dokumentai bus priimti. Antrasis paketas lygiai tokių pat svarbių sprendimų yra numatytas Liepos mėnesio į komisiją taip pat pateikė pasiūlymus, kaip reikės elgtis trečiųjų šalių intervencija ir e, socialiniais reikalais, socialinės problemas, kurie gali kilti. Norėčiau ištarti padėkos žodžius jums dėl naujų, e, veiks, naujo veiks, veiksmų plano priimimo ketvirtadienį, o taip pat dėl mūsų siūlymo liečiančioje direktyvą. Tai visą padės valstybėms narėms, taip pat bus pritraukti iš tikrųjų e, turintis daugnių ir gebėjimų specialistai iš trečiųjų šalių. Abi tos iniciatyvos šalia mūsų ilgalaikės e, strategijos, migracijos strategijos, e, pasinaus mūsų tikslam. Aš čia buvau praeitą savaitę. Ir manau, kad mūsų visų interesams reikia parodyti politinę valią kad iš tikrųjų migracijos integracijos problemas taptų prioritetinėmis, prioritetiniais sprendimais. Visą tai kalba apie tai, kad ES taptų socialiai ir ekonomiškai stipresnė. Viena iš temų, kuris iš tikrųjų labai svarbios ir manau, kad dauguma jūsų sutinka su tuo, uh, Tai yra pastangos, kad išlaikytume Šengeno integralumą. Tikiuosi, kad šio mėnesio pabaigoje bus pasiektas susitarimas dėl sienų ir pakrančių saugos. Taigi ES sienų saugumas padėtų susitvarkyti su migracija, saugoti vidaus sienas. Bet svarbiausia būtų labai svarbu apsaugant laisvą žmonių judėjimą, užtikrinant laisvą žmonių judėjimą Šengeno, Šengeno ribose. Dabar šiek tiek apie komisijos paskutinius pasiūlymus, apie vizų liberalizavimą Gruzijai, Ukrainai, Kosovai ir Turkijai. Dėl pirmojo pasiūlymo. Na, taip, darbas vyksta. Labai džiaugiuosi, kad parlamentas laiko šitą klausimą prioritetiniu. Tai kad a, bus E, iš tikrųjų pritarta e, šitam atšaukimui e, visų partnerių. Šitas mechanizmas neturėtų trukdyti vizų liberalizavimui Gruzijos, Ukrainos, Kosovo piliečiams. Tikiuosi, kad taryba penktadienį bendro sprendimą dėl Gruzijos šalis turėtų būti įvertintos ir kiekviena iš jų turėtų būti vertinama atskirai. Tačiau taip malonu matyti tokį politinį įsipareigojimą tarybos. Ir, žinoma, tikiuosi ir jūsų paramos, sprendžiant šitas problemas dėl Kanados ir Junktinių Amerikos valstijų na, abipusiškai tai duodamų vizų arba vizų atsisakymą. Čia mm, mes puikiai suprantame savo teisinį įsipareigojimą. Mes taip pat puikiai žinome, jūs matote mūsų žymę kad jeigu bus e, sustabdytas šitas mechanizmas, tai kokias ekonominės socialinės e, pasiekmes tai gali turėti. Junktinėse valstijose e, antrą birželio buvo apie tai kalbama. Kanados migracijos ministras, su juo bus taip pat kalbama, diskutuojama ir tikimės, kad suintensyvės diskusijos šiuo klausimu su šalim. Kaip... Progression... Šitas abipusis vizų klausimas sprendimas turėtų padėti mūsų darbui, mūsų diskusijams. Visa ta medžiaga, visos problemas, kurias mes pateikėme, e, e, rodo, kokie kryptimi mums reikia eiti, kad galima būtų rasti atsaką šios dienos problemam. Viena ES e, vienos valstybės narės saugumas yra visos ES saugumo reikalas. Tai čia labai svarbu tinkamai keistis informaciją apjungti duomen, saugumo duomenų bazės, taip kad e, iš tikrųjų visos valstybės narės būtų pasirengusios dalintis informaciją su savo partneriais už ES ribų, kaip ir ES ribose. Šitam, šitokioje aplinkoje Europos antiterorizmo centras Europolas turėtų būti mūsų saugumo veiksmų centras. Lygiai kalbame ir apie grėsmių įvertinimą, ir informacijos keitimas, ir operacinėme darbe. Taigi, su jūsų parama, jūsų indėliu Europolas taps žymiai tinkamesnis, kad galėtų tinkamiau įvykdyti savo pareigas, savo misiją. Visi uh, numatyti darbai turi būti įgyvendinami netidėliojant greitai. Ir uh, tai turėtų žinoti visos valstybės narės. Mes jas remiame visur, visose srityse, savo ekspertais, kurie susitinka ir aptaria visus iššūkius. Dėl ginklų yra praeitą savaitę pasiektas bendras sutarimas ir kai tik vidaus rinkos komitetai balsuos, tada jau trilogai gali, gali būti pradėti. Reikia turėti galvoje, kad mes kalbame tiek apie saugumą, tiek apie vidaus rinką. Orlando įvykiai labai aiškiai tai parodė kad pusiau automatiniai ginklai, kurie turėtų būti uh, naudojami tik tai ginkluotose pajėgose, jie neturėtų būti prieinami visiems. Ir uh, tokie ginklai turėtų būti uždrausti. Civiliai piliečiai gali naudotis na, žudinių metu, kaip Irlanda įvykiai parodė. Na, visą tai atsispindės paskutinėme naujosios direktyvos tekste. Norėčiau, kad mūsų antiteroristinė direktyva iš tikrųjų parodės, kaip mes galime kovoti su terorizmu. Taip, trilogai prasidės, greitai tikiuosi. Ir čia mūsų ta ambicija, mūsų pasirišimas yra būtini. Tai mes čia kalbame apie e, kelią iš ES ir mes į ES turi būti saugumas užtikrintas. Toliau mūsų na, kovos su narkotikais problemos čia jau mes pradedame kalbėti apie naujas psichoaktyvesias medžiagas. O turėtų, turėtų dirbti parlamentas kartu su e, taryba ir pasiekti bendrą sutarimą. Aš noriu pažiūrėti į tai, kas buvo prieš penkis mėnesius ir pasižiūrėti, kokią pažangą mes padarėme. Taip, iššūkiai e, vis stiprėja, vis daugiau. Mes dirbame, e, e, stengiamės daugiau dirbti prieglapščio srityje, e, taip pat mūsų partnerių šalyse sprendžiami vizų klausimai. Tai kad užtikrintume saugumą mūsų piliečiam, kad jie galėtų naudoti savo teisėmis ir laisvėmis. Kad rastume teisingą pusiausvyrą primdami sprendimus čia lyba mūsų e, komitete ir plenariniuose posėdžiuose. E, reikia kalbėti apie tai, kad ES e, turi rasti atsaką visom kylančiam problemam. Mes turime kartu eiti tuo keliu. Ir dar kartą noriu padėkoti Jums už visas pastangas. Ir dirbkime kartu ir toliau. Ačiū dėmesį. Dėkuoju komisijos nariui. Dėkoju už tokį išsamų įvadą ir apžvalgą. Ir dabar, kaip minėjau, suteiksiu žodį ponui Angel, o ne poniai Svormajer. O paskui perskaitysiu visus užsirašysius, kaip norinčius pateikti klausimą, ponė Giljom, ponė Vodelong ponė Fajon, ponė Kiničiai, ponė Gomes, ponas Liderbuller, ponė Pot, Weidenholzen, Šailė Intveld. Tai tiek būtų koordinatorių vardų norinčiųjų paklausti. Ir paprašyčiau jūsų apsiriboti dviem minutėmis, kad e, liktų mums laiko išklausyti ir atsakymų. Ponas Enger. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju ir už tai, kad mus pavadinote komisijos nariai. Manau, kad iš tikrųjų norėjote, turėjote omenyje koordinatorius. Bet aš, aišku, džiaugčiausi būdamas ir komisijos nariu. Bet šiaip jau norėčiau Dmitriui padėkoti, kad jis atvyko čia. Bet kuriuo atveju. Dabar tęsiu prancūziškai. Um kad būtų desnė kalbų įvairovė. Pone komisijos nariai, aš jau turėjau progos, kai vyko prieš paskutinis plenarinis posėdis, ne tiek ginčyti su jumis, bet e, išreiškiau tam tikrą susirūpinimą dėl mūsų prieglopšio politikos logikos. Aš e, norėčiau, kad mes ir toliau laikytumės e, būtino solidarumo principo. Kaip jūs žinote, Mes e, patyrėme fiasko labai nesenai šioje srityje ir e, mums e, pavyko perkelti keletą tūkstančių asmenų tik tai. Aš nemanau, kad valstybės narės ir toliau priešinsis prieglapšio politikai. Jų logika ir toliau liks ta pati. Mano frakcijoje vyrauja nuomonė, kad, kad mes turėtumėme pasidomėti tomis valstybėmis, kurios atsisako būti solidarios. Taip elgtis neįmanoma pirmą kartą, kuomet mes reikalaujame, kad būtų solidarumas visos Europos mastu, yra valstybės narės, kurios į tai atsako, o manęs tai neliečia. Tiek e, migracijos srityje, tiek prieglopščio srityje. Todėl padėtis gali susidaryti tokia, kad e, prieglopščio prašymai taps tokie koncentruoti geografiškai, kad e, teks pradėti tas perkelimus pergrupuoti kitaip. Ir antras dalykas, ponė komisijos nariai, jūs nebuvote tuomet posėdėje, ponė Mogerinė per plenarinį posėdį pristatė naują komisijos e, pasiūlymą dėl migracijos ir užsienio ir išorės už politikos sąsajų. Aš e, manau, kad e, mes užuot investavę infrastruktūras Afrikoje, kaip kad daro Kinija, padedame Afrikos valstybėms tapti tam tikromis e, izoliuotomis tvirtovėmis ir tai nėra gera politika. Tiek komisija, tiek e, tie jos e, darbuotojai, kurie užsima išorės politiką, turi pagalvoti apie tai. Mes dirbame su tokiomis Afrikos valstybėmis, kurių valdysenos principai yra labai kvestinuotini. Mes norime, kad būtų gerai saugomos tų valstybių sienos, tačiau tokia politika neturi teigiamų pasiekmių Afrikai ir e, mūsų metardarbiavimui. Mes turime siekti, kad Afrikos kontinentas būtų vystomas daug labiau negu iki šiol. Ir e, jeigu mes e, norėsime galvoti vien tik tai apie išteklius, tai taip pat bus fiasko. Jeigu Nigerijoje bus 150 milijonų gyventojų netolimai ateityje ir jeigu teroristinės grupuotės šalies šiaurėje jums e, dominuoti, tai tuomet aš net nedrįstu prognozuoti pasiekmių migracijos e, srityje. Dėkuoju. Dėkuoju. Aš paprašyčiau kolegų laikytis dviejų minučių paskirtojo laiko, nes kitaip negalėsime išklausyti atsakymų. Pone Sibel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir komisijos nariui už jo apžvalgą. Aš apsiribosiu tik keliais pastebėjimais. Pirmiausia, per pastarąsią savaitęs mes Turkiją vis gyrėme už tai, kad ji priima tiek daug pabėgėlių. Deja, negalime taip pagirti kai kurių valstybių narių. Ir jeigu situacija nepasikeis, tuomet būsime praleidę progą susidėrėti su trečiosiomis šalimis dėl pabėgėlių prieimimo tikiuosi, kad per ateinančias savaitės e, įvyks tam tikri pokyčiai perkelimo srityje. Taip pat norėčiau paklausti apie Turkiją, susitarimą su Turkija. E, buvo suplanuota pasikeisti pabėgėliais ir priimti sirus vienas už vieną principas. Kodėlgi da, apsiribojame tik sirais. Antra, jeigu visi pabėgėliai atvykstantis į Graikiją per Turkiją, kodėlgi jie siunčiami atgal? Ar taip daroma atsižvelgiant į kitokią strategiją? Ar tai atitinka mūsų tarptautinius įsipareigojimus ir ES teisę? Toliau kitas klausimas apie būsimąją peržiūrėtą prieglopščio direktyvą. Juk senosios direktyvos dar nepilnai gyvendintos, o jau pasirodė nauji pasiūlymai. Ar galite užtikrinti, kad komisijos pasiūlymai padės geriau harmonizuoti šią sritį? Mes to aišku tikimės, tačiau jeigu nepagerės standartai, tuomet bus labai sudėtinga kai dėl vizų abipusiškumo principo. Ar iš tikrųjų norime sustabdyti vizų liberalizavimą? Taip, tai turės didelį ekonominį poveikį. Ir aš norėčiau pasiūsti JAV štai kokią žinę. Taip, tai būtų problema, tačiau dabar iniciatyva yra jų rankose. Reikia, kad jie įgyventintų savo pažadus ir laikytųsi šio abipusiškumo principo. Tikiuosi, kad komisija bus tvirta dėrėdamasi su JAV ir tikiuosi, kad situacija pasistumės pirmin. Uh, uh, Pirmininkė, komisijos nariai, dėkoju, kad atvykote. Kaip visada mes džiaugiamės, kad atvykstate į šį komitetą ir dalyvaujate atvirose diskusijose su mumis. Akiva... Mums visiems parlamente akivaizdu, kad šiuo metu priimami sprendimai bus be galo svarbus ateityje. ES dar niekada nebuvo susidūrusi su tokiais sunkiais laikais, kalbant apie saugumą ir imigraciją. Komisijos narė, aš manau, kad Junktinė karalystė geriau sugebėtų uh, E, susidoroti su šiais iššūkiais kartu, e, kar, kartu dalindamas e, iš, ištekliais ir tikiu, tikiuosi, kad ateityje mes liksime kartu. Toliau po paskutinio TVR susitikimo taip pat sutinku, kad mūsų informacinių sistemų saveikumas yra be galo svarbus mūsų vidaus saugumai. Tikiuosi, kad komisija plačiau paaiškins, kiek ambicingi jie yra ir paaiškins, kokių tolesnių žingsnių ketina imtis. Aš e, renksiu Eurodak dokumentus ir taip pat esu dabartinis ekris pranešėjas. E, noriu užtikrinti, kad šios duomenų bazės būtų tarpusavėje susijusios ir visos e, sistemos ir teisės aktai nebūtų fragmentuoti ir izoliuoti vienas nuo kito. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie migraciją. Norėčiau paklausti apie ES ir Turkijos readmisijos sutartį. Ar komisijos narys galėtų mums paaiškinti, kada galėtume tikėtis sulaukti pirmos pilnos ataskaitos ir įvertinimo, kaip įgyvendinamas šis susitarimas? Ar tai turi teigiamą poveikį gražinamiems asmenims, jų skaičiams ir kaip tai susisieja su dabartiniu ES ir Turkijos susitarimu. Džiugu, kad paskutinėme komisijos komunikate komisija įsipareigoja ir toliau gyveninti valetos planą, bet ar komisija tai laiko nauja galimybė daryti didesnį spaudimą trečiosiam šalims dėl readmisijos ir kaip jie susitvarkys su trečiųjų šalių nenorų e, įvykdyti šias nuostatas. Aišku, turime galvoti apie pagrindinės teisės ir saugų sugrįžimai bet kurią trečiąją šalį, bet labai svarbu, stabilizuojant dabartinę, dabartinę krizę, negražinti asmenų į tas šalis, kurios nėra kvalifikuotos pagal tarptautinės teisę. E, ir kad patys pažydžiamiausi nebūtų nustumiami eilės pabaiga. Ar komisijos narys mano, kad dabar atėjo pats laikas griežtai elgti su tomis šalimis ir taikyti finansinės priemonės, jeigu jos nesilaikys savo uh, e, prievalių? Aš sutinku, kad mes negalime uh, nusimesti savo atsakomybės, bet vieni šios krizės taip pat neišspręsime. Ir dar sėki dėkoju, kad atvykote čia. Dėkoju toliau, pane Vikstrom. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui už tai, kad paskyrė mums visą popietę. Visada įdomu kalbėtis apie įvairias temas su jumis ir tai labai vertinu. Galiu jūs užtikrinti, kad mes dirbsime kartu komandos dvasioje, kad galėtume lengviau ir greičiau pasiekti gerą susitarimą dėl Dublino Visa tai yra tiek susiję, kad mums būtina e, apsibriežti šį požiūrį, kad galėtume nuosekliai gyvendinti šias nuostatas. Aš ką tik grįžau iš sustikimo su NVO. Ir ten buvo išsakyta, išsakyta tai, kad kyla nerimas, jog mes čia bandome sukurti į Australijoje galiojančią panašią sistemą. Tačiau aš taip nemanau, mūsų ketinimai yra patys geriausi. kaip ir atspindi migra holistinė migracijos ataskaita. Tačiau, kai išgirstame nerimo balsus, ateinančius iš valstybių narių ministrų, kurie nori dabar ir su Libija sudaryti panašų į Turkijos susitarimą. Vieną dieną tai sakė Švedijos ministras, kitą dieną Austrijos vidaus reikalų ministras. E, šie signalai kelia nerimą. Kokia jūsų nuomonė? Ar mes plėsime dabar savo išorės sienas į trečiasią šalis? Taip, aš sutinku, kad mes ES turime prisimti atsakomybę. Antra, norėčiau grįžti prie to, ką jau minėjo kolegos, o būtent ES ir JAV vizų abipusiškumo principą. Libė prieš kiek laiko nusiuntė vieną raštą ir turbūt visi žinote teisinės prievolės susijusias su tuo. Jūs apie tai minėjote, tačiau būtų labai gerai, jeigu patvirtintumėte, kad sulauksime šiuo klausimu ir deleguotojo akto. Dėkoju. Thank you, Mrs. Ernst. Ja, vielen Dank. Ich möchte zu folgenden Dingen äh, gerne. Dėkoju. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, dėl äh, susitarimo su Turkija. Turime nagrinėti tai, žiūrėdami, kas äh, vyksta su Graikija taip pat. Visos lydimosios priemonės numatytos Graikijai buvo įgyvendintos tiek, e, turiu galvoje, tiek ekspertus, tiek prieglopščio prašymų nagrinėjimus. Ir e, ką Jūs atsakote į kritiką, kuomet sakoma, jog dalis prieglašio prašymų yra nagrinėjami Skype'u. Taip pat padėtis yra tokia, kad tam tikras skaičius žmonių negalėjo pateikti prieglapšio e, prašymų nei Turkijoje, nei Graikijoje. Tie asmenys buvo sulaikyti Turkijoje. Tai buvo iraniečiai ir tai yra tikras skandalas. Jiems e, ir nebuvo suteiktas e, prieglapstis, tarp jų buvo ir pakistaniečių. Ir ištisus mėnesius Jie laukia stovyklose ir e, kartais ištisus mėnesius laukia šeimos, pavyzdžiui, afganų šeimos. Tai ypač paminėtina tais atvejais, kuomet nesirai prašo prieglopšių. Toliau dėl vizų, ar yra kokiu nors naujų aspektų ir kokia yra komisijos nario pozicija šituo klausimu. Kaip yra su 72 kriterijais, kurių turi būti laikomasi. Toliau Dublino reglamentas ir korekcijos mechanizmas arba teisingumo mechanizmas. Teisingo paskirstimo. Kiek valstybių narių pasisako už tą korekcijos mechanizmą šiuo metu? Yra sakoma, jog turime kovoti su nelegalių migrantų vedliais ir kai kurie reikalauja naujų priemonių. Tačiau jau Frontexas jau ėmėsi priemonių. Ką reikėtų papildomai prie to pridėti, kad būtų veiksmingiau? Pone Keli. Uh, ačiū. Norėčiau paklausyti dėl Graikijos. Buvo pranešimų, uh, Na, pirmininkaujantį Olandiją pasakė, kad jiems nepatinka e, Graikijos prieglopščio prašymų nagrinėjimo komitetų e, sprendimai, tačiau jie yra nepriklausomi komitetai ir jų sprendimai galbūt netitinka kitų žmonių lūkesčių. Jie tam ir yra, kad priimtų tuos sprendimus. Aš nežinau, ar e, jūs TVR taryboje aptarėte šiuos aspektus. Toliau buvo išsakyti teisininkų kaltinimai, kad atmetami visi prieglopšio prašymai. Iš tikrųjų, jeigu atmetimo procentas yra šimtas procentų, tai turėtų kelti įtarimų, ar komisija domisi šią situaciją. Toliau, Šiandieną kalbame apie Graikijos sugrįžimą į Dublino sistemą. Man atrodo, kad jūs siūlote iki metų pabaigos tai padaryti, tačiau ar jūs iš tikrųjų esame, esate pakankamai įvertinę situaciją ir esate tikri, kad iki metų pabaigos e, bus įdėktos tinkamos e, prieimimo sąlygos? Žiniasklaidoje skaičiau, kad EASO parengė ataskaitą apie Turkiją, kurioje prie išvados, kad Turkija netinkamai ir svarsto prieglapšio prašymus ir nėra tam pasirengusi. Ir ta ataskaita buvo nepaviešinta dėl politinio kontroversiškumo. Galbūt galėtumėte e, papasakoti apie šią ataskaitą. Toliau. Dėl migracijos e, susitarimo dėl sienų valdymo susitarimo su trečiosiomis dalimis. Paprastai tai reiškia, kad siunčiama yra įranga ir pasienio pareigūnai. Gal galėtumėte su, pa, sukonkretinti, sukonkretinti, kaip bus bendrai valdomos tos sienos. Toliau ponė Ferrara. E, dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komisijos nariui Avramopulos. Uh, Aš e, norėčiau paminėti tris aspektus. Pirmas - prieglopščio sistemos peržiūra ir Dublino reglamento kontekste. Kiekviena proga lybės komitete ir plenarėme posėdėje e, primename, jog pasiūlymas šito klausimo mums nepatinka, kadangi mano valstybė yra viena iš tų valstybių, į kurias atvyksta migrantai tai e, mums nepatinka tokie mechanizmai kaip geografinis e, mechanizmas, tai yra e, reaktyvinis, o ne proaktyvus mechanizmas ir tai mm, gali baigtis įvairiomis problemomis siekiant perkelti tos migrantus ir tai nepadės sumažinti srauto pirmoji valstybė, į kurią atvyksta migrantai, yra atsakinga valstybė dėl e, tarptautinės e, e, apsaugos ir atsitinka kartais taip, kad tie migrantai turi grįžti, o paskui vėl įvažiuoti į Europą. Ir dėl to nukenčia ypač kai kurios ES valstybės, nes nėra teisingo pasidalymo atsakomybę. Europos parlamentas jau yra priėmęs e, pranešimą dėl bendro požiūrio viduržėmio jūros e, baseine šito klausimo. Toliau, dėl sutarties su Turkija. Mes į tą sutartį žiūrime e, labai kritiškai. Tai nėra e, iš principo tarptautinė sutartis, tai yra tik tai porinė deklaracija ir todėl nėra jokių garantijų, kad Turkija laikysis prisimtų įsipareigojimų, kuomet e, Turkija e, gaus e, pinigus, todėl kad e, susitarime kalbama ir e, apie vizas, apie milijardą eurų iš ES, e, iš ES biudžeto. Tad e, reikėtų reikalauti tam tikrą privalomą pobūdžio sąlygų, kadangi tai, tai yra tik tai politinis susitarimas. Kita vertus, mes visuomet esame kritikavę Turkiją dėl žmogaus teisų pažeidimo, dėl spaudos laisvės pažeidimo. Turkija nėra, kita vertus, visiškai saugi šalis ir nėra dar ratifikavusi Ženevos e, susitarimo. Todėl Turkija iš principo neturi prievalės gerbti pabėgėlių teisės, kaip jos turėtų būti e, gerbiamos. Ir kitas dalykas, ar jūs esate galvoję apie laipsnišką lėšų panaudojimo stebėseną, todėl kad e, Afrikoje, todėl kad uh, ir apskritai trečiosiose valstybėse. Kai kurios iš tų valstybių yra diktatorinės valstybės ir dažnai pagalbos lėšos patenka visai ne ten, kur turi patekti. Tad kas bus daroma šitoje srityje? Dėkoju. Pane Maja. Dėkoju. Pane pirmininkė. Praeitą savaitgalį 1400 prieglopščio ieškojimų dėl Italijos atsidūrė jūroje. Vėl, kada kalbame apie vizų e, liberalizavimą Graikijai, Ukrainai, Kosovui, Turkijai, imigracija dar labiau padidės. Nu, nekalbėkime taip, kad liktai e, Niderlandam reikia iš tikrųjų daugiau ieškančių darbo. Pas mus ir taip nedarbo lygis gana didelis ir darbo e, rinkoje na, spaudimas yra iš tikrųjų labai didelis. Na, o jeigu atsiras daugiau imigrantų, tai kokios bus pasiekmes? Na vėlgi galima kalbėti, kokia žala padaryta mūsų visuomeniai, mūsų žmonėm. Vėlgi kalbama apie integracijos pasiūlymus, kurias pateikė komisija mm, prieglapščio prašančio integravimas reiškia, kad jie turės tik teisės, bet neturės jokių įsipareigojimų, pareigų. Nu, aš manau, kad reikėtų stengtis gražinti juos į jų kilmės šalį. Integracija kol kas nedavė teigiamų rezultatų. Ir mums reikia užtikrinti, kad jie prisitaikytų prie mūsų teisinės sistemos, prie mūsų standartų. buvo tokių įvykių e, su musulmonais, e, kada komisija tiesiog užsimerkė. Na dabar mes jau išklausėme koordinatorių nuomonę, dabar galbūt norėčiau duoti, steigti žodį komisijos nariui. Norėčiau šiek tiek atsitūlinti nuo tos uh, minties, kad uh, pabėgėliai atvyksta čia tik tai ieškodami geresnio gyvenimo. Man atrodo, kad paskutinės e, pasisakiusios e, mintis buvo tiesiog skandalingos. Dabar suteiksiu vėl žodį komisijos nariui. Ir atsiminkime, kad dar turime 14 e, parlamento narių, kurie norėtų pateikti klausimus. Ačiū leiskite man pradėti nuo pastabos. Daugelis jūsų vėl iškėlė labai jautrų solidarumo klausimą. Taip, mes sutarėme dėl to. Galiu pasakyti, kad mes visada turime galvoje, kad reikia tą solidarumą rodyti praktiškai. Taip, žodžiai yra gražas, bet tai nėra tik tai kažkokie šūkiai. Jie turi matytis gyvenime. Mes kalbame ne tik apie moralinės vertybės, bet mes kalbame ir apie teisės dalykus. norėčiau paskatinti valstybės narės, kad jos vykdytų savo pareigą, prisimtus įsipareigomis dėl perkelimo. Yra tam tikrų pozityvių ženklų, taip, pažanga matoma, nors lietai, bet užtikrintai. Reikia tiesiog dar sustiprinti visų pastangas ir, na, nepamiršti savo atsakomybės. Pane Zibel kalbėjo apie tarptautinius apareigojimus. Ne, čia taryba galvoje buvo Turkija. Turkija, sirai a, įgauna laikiną a, gyventi, o nesirai a, gali kreiptis dėl tarptautinio perkelimo, jeigu yra dar kažkokia tai papildoma apsauga. Noriu dar kartą pasakyti, kad Turkija įsipareigojusi priimti sprendimus, kurie padėtų spręsti prieglupščio suteikimą ir kad tai neužtruktų daugiau kaip šešis mėnesius. Na, o kai dėl tų, kurie dar, dėl kurių sprendimai dar nepriimti, uh, E, tiesiog reikėtų, e, kalbam apie tai, kad prioritetas turėtų būti e, na, greitas dokumentų peržiūrimas ir sprendimų prieimimas. Žinoma, čia svarbu ir darbo rinka, ir švietimo reikalai, švietimo paslaugos, kurios galėtų būti nemokamai suteikiamas siram, kurie turi laikiną gyvenimo leidimą ir, žinoma, nesiram taip pat sėkmingas ES e, Turkijos e, na, reikalo čia nėra, čia yra tik pareiškimas, dar nėra susitarimas. Tai sėkmingas tokio įsipareigojimo įgyvendinimas. Ir pagrindinis prioritetas mums komisijai Ir o, mes tengiamės kiek galima daugiau teikti paramos ir ekspertų o, Graikijai ir Turkijai. Na ir mūsų o, šita taktika jau pradeda duoti rezultatų. Čia mes matome e, tiesiog migrantų skaičius mažėjimą iš Turkijos į Graikiją. Daugiau kaip 400 migrantų buvo gražinti į Turkiją. Tarp jų ir sirai, kurie savanoriškai grįžo ir daugiau kaip 300 sirų, jie buvo tiesiog perkelti iš Turkijos į Graikiją. Na, rezultatai nėra pribloškintis, bet jau matome, kad šitą strategiją pasiteisina. Na, taip, problemas reikia spręsti, didinant uh, Graikijos pajėgumus kad galėtų priimti sprendimus efektyviai ir laiku. Dėl abipusio vizų klausimo sprendimo komisija panomarais e, laiškė rašte aiškiai pasakė savo nuomonę. Dabar parlamentas e, ketina priimti rezoliuciją šiuo klausimu, o kiti žingsniai, na, jie priklausys nuo kolegų. Negaliu pateikti jokių detalių dėl laiko, kiek tai gali užtrukti. Komisija mano, kad e, reikėtų pateikti ir paaiškinti e, galimas e, to vizo mechanizmo sustabdymo pasiekmes rezultatus. Taip pat e, galvojama, kad reikėtų nedidelis debatus surenkti, e, tiesiog parodant, kad e, galima tikėtis neįgiamų padarinių, neįgiamų pasiekmių. Palibiko susitikimus su na, Afrikos partneriais Manome, kad šitas naujas požiūris yra ne tik tai e, reikalingas, bet turėtų būti netidėliotinai įgyvendintas. Taip, čia turime galvoje e, viduržėme jūros e, šalių migracijos reikalus. Žinoma, negalima pamiršti fundamentalių žmogaus teisų dalykų. Na, vėl o, mes sulaukime daug o, migrantų iš Saharinės e, šalių. Norėčiau, o, e, kad būtų aišku, jaučiamas skirtumas tarp to, ko mes ėmėmės, kalbant apie Turkiją Turkija yra partneri. Ji yra gana stabili šalis ir mes dirbame su Turkija. Negalime pasakyti, kad tas pats vyks su Libija. Libijoje dar yra labai daug a, problemų. Taip, mes iš tikrųjų stengiamės, a, kiek dedame visas pastangas rasti, ten galima partnerį ten, bet negalima tiesiog dirbtinai perkelti susitarimo, a, kuris buvo pasiektas su Turkija, jį perkelti į Libiją. Na, turime turėti galvoje kiekvienos šalies ypatimus. Na, dėl iš Egipto padvigubėjo skaičius migrantų o, ir apskritai iš, iš visos Afrikos. Ir jie iš Libijos a, dažnai keliauja. Taigi reikia kiek galima greičiau pritraukti kilmės šalis ir kad uh, būtų sutarta su jomis bendradarbiauti dėl readmisijos ir kad uh, e, jūs imtųsi žygių taip pat užkirsti kelią neteisėtai imigracijai. Daug septynios, aštuonios, uh, su septyniomis arba aštuoniomis uh, tų šalių administracijomis uh, jau uh, yra kalbama. Mes žinoma turime teikti paramą šitam šalim, taip kaip mes ir darėme jau keletą dešimtmečių, bet iš jų pusės jie taip turi rūdyti, kad jis supranta savo atsakomybę ir kad darytų viską, kad sustabdytų neteisėtą migraciją, kad imtųsi reikalingų priemonių pas save namie. Taip pat ir labai svarbu, kad būtų taip pat, kiek galima labiau saugomos pabėgėlių žmogaus teisės. Čia irgi reikalingas bendradarbiavimas. Mūsų partneriai Na, žinoma, kada kalbama apie pabėgėlius, jų keliones per dykumas, negalime mes savo žmonių ten įtraukti per daug pavojinga, tai turėtų būti tokios problemas sprendžiamos namuose dėl primimo sąlygio Graikijoje. Komisija labai glaudžiai dirba su Turkijos administracija, institucijomis. Taip, Graikija jau įmasi visų priemonių, kad galima būtų gražinti žmonės atgal į Turkiją. Taigi ir čia Australijos modelis, a, tai tik tai modelis, bet tai nėra mūsų pasirinkimas, tai turėtų būti labai aišku. Tai štai kokia padėtis. Aš bandžiau užsirašyti jūsų klausimus, bet jau buvo tiek daug. Dar galbūt norėčiau sustoti, kas kas kelio pasakė dėl e, komitetų pagal ES Turkijos susitarimą. Visi prieglapščio e, prašymai e, turėtų būti svartami. Nėra, negali būti jokių automatinių tokių gražinimų. Visi turi būti prašymai svarstami. E, kol kas 70 buvo išnagrinėti, kiekvienas iš jų atskirai. Sprendi, sprendimai nereiškia tokio automatinio sprendimo visi šitie prašymai turėtų būti iš esmės patikrinami. Žinoma, kad tai yra Graikijos institucijų sprendimas. Na, prisimenate, prieš keletą metų buvo sukurta tam tikra sistema, bet dėl remiantis kitais tikslais. Bet dabar šitos komisijos jau na, pakeistas pagal naujus teisės aktus e, Graikijoje. Labai e, svarbu užtikrinti teisėtumą, nepriklausomybę ir objektivumą priimant tesnius sprendimus. Na, dėl Dublino. Dabar jau penkeri metai praėjo nuo to, kai. All actions to remedy short Visi veiksmai, kurių Graikijoje buvo įmamasi, tiesiog matome, kad a, pažanga taip yra padaryta, bet a, vis dėlto dar nepakankamai šita problema yra įspręsta ir žinoma, a, reikia galbūt vėl pradėti tuos Dublino perkelimus na, labai svarbu sudaryti tinkamas sąlygas a, migrantams. Na, jau, jau turi būti šita problema išspręsta iki 2016 metų e, rugsėjo mėnesio. Taigi tiek dėl Dublino e, perkelimų. Na, galbūt aš čia jau sustausiu. Uh, ir galbūt atsiras naujų klausimų. E, panas Kitas prioritetas taip e, kova su terorizmu. Taigi jūsų e, pastabos iš tikrųjų labai savalaikės. Taigi dar kartą norėčiau pakartoti reikia įtikinti visas valstybės narės rodyti didesnį pasitikėjimą vieną kitą ir pradėti tikrą bendradarbiavimą. Aš noriu būti atviras su jumis, kol kas manęs tos bendradarbiavimas, vykstantis bendradarbiavimas netenkina. Na, dėl paskutinių tų pasiūlymų, tai yra teror, pasiūlymai dėl terorizmo, antiterorizmo ir šaunamųjų ginklų. Reikėtų labiau koordinuoto atsako į problemų sprendimą. Nereikia pamiršti, kad uh, Europolas uh, dirba aktyviai e, ir uh, tą procesą reikia stiprinti. atrodo, turėtų būti labiau analizuojamas ir vertinamos terorizmo grėsmės ir tiesiog atidžiai peržiūrime antiterorizmo veiklos planai. Dėkoju kolegos atsidūriau, dėkoju kolegos, atsidūriau labai sudėtingoje dabar padėtyje. 16 kolegų nori pasisakyti, bet turiu priminti, kad galėsite kalbėti tik vieną minutę. Jeigu ne, tuomet visiškai nėra galimybės išklausyti, nebus galimybės išklausyti atsakymų. Aš galiu gal ką nors kai ką pasiūlyti? Aš tikrai džiaugčiausi galėdamas pas jūs atvykti dažniau, bet kad bendradarbiavimas būtų produktyvesnis, manau, kad reikėtų diskusijas išskaidyti te temomis. Tada galėčiau pateikti išsamesnį atsakymą, nes dabar šokinėjame nuo vieno klausimo prie kito, kartojamės. Ir e, taip tikrai nėra patogu, bet čia tik toks pasiūlymas, kaip, kaip galbūt organizuoti diskusiją. Taip, atsižvelgsime į jūsų pasiūlymą, o dabar prašau visų apsiriboti vienos minutės klausimais. Ponas Kolijų. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, pirmininkė, kalbėsiu portugališkai. Ta minutė, kurią skirite. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Norėčiau padėkoti Jums už e, ramybę ir konkretų darbą šito klausimu. Turime veikti skubiai dabar. Portugalija yra pietų valstybė. Ir ir taip pat valstybė galinti priimti mm, tam tikrą skaičių pabėgėlių, tačiau mes jų priėmėme tik apie 200. Mums reikia geriau funkcionuojančių perkelimo mechanizmų. Komisija savo dar, migracijos darbo tvarkėje siūlė įkurti multifunkcinį centrą Nigerijoje. Turime galvoti apie tokį variantą. Toliau mm, siūlomas finansavimas. Tik tai 4 procentai lėšų buvo skirti Afrikai. Mes turime padėti migracijos kilmės valstybėms ir tranzitinėms valstybėms. Bet aš nežinau, ar tie veiksmai e, konkrečiai e, bus įgyvendinami. Dėkoju. Aš e, Norėčiau jūsų nuomonės dėl dviejų dalykų. Jūs, e, sakėte, ketinate išplėsti mėlyn, mėlynosios kortos taikymą, siekdami pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojų, tačiau e, yra nemažai profesijų, kurios uh, yra nemažai sektorių, profesijų valstybėse narėse, kur nėra laisvų darbo vietų. Tad kaip jūs tos abu dalykus suderinsite? Toliau integracijos aspektas. E, apie, apie šimtą tūkstančių m, mm, migrantų paprašė pilietybės valstybėse narėse. E, norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie jų integravimą ir kaip yra su Europos Sąjunga, kuri dabar nebematoma kaip patraukli erdvė. Pone komisijos nary, keletas klausimų dėl partnerystės su trečiosiomis valstybėmis. Kokiomis priemonėmis komisija numato stiprinti bendradarbiavimą su Libija? Ar tas bendradarbiavimas priklausys nuo valstybių narių finansavimo, kaip kad yra daugelį kitų sričių, kaip e, valstybės narės žiūri į tokius pasiūlymus ir kaip komisija užtikrins, kad tos valstybės narės aktyviai dalyvautų tame procese. Toliau teigiamos ir neigiamos skatinimo priemonės vystomai bendradarbiavimo srityje, siekiant e, padaryti veiksmingesnį bendradarbiavimą su tomis valstybėmis? Ar bus priemonių toms valstybėms, kurios taikomų, kurios e, atsisakys bendradarbiauti? Pane Gabriel, dėkoju, pane pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog pritariu ES požiūrį į partnerystę su trečiosiomis valstybėmis prieglopščio ir migracijos srityje. Ir čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną aspektą, kurio čia trūksta, tai yra interafrikinis mobilumas. Du klausimai dėl melinosios kortos. Mums e, atrodo, jog komunikatas šito klausimo yra žingsnis į priekį, tačiau dar lieka dvi problemos. Viena vertus 28 valstybių narių teisės e, aktai šioje srityje skiriasi, bei priemonės valstybėse siekiant um, reklamuoti tą mėlyną kortą taip pat labai skiriasi. Dažnai e, darbdaviai suteikia e, pirmenybę vietiniams darbuotojams. Norime jūsų konkrečių atsakymų dėl šitų minėtų aspektų. Dėkuoju, pane pirmininkė, dėkuoju, pane komisijos nariai. Norėčiau padėkoti komisijai už atliekamą darbą. Norėčiau taip pat pritarti jums, jog migracijos reiškinys rodo, jog dabar trūksta solidarumo tarp valstybių narių. Aišku, mes turime siekti, kad valstybės narės bendradarbiautų glaudžiau. Mums taip pat reikia ilgalaikės strategijos, siekiant užtikrinti mūsų veiksmų veiksmingumą. Ir valstybės narės turėtų būti skatinamas bendradarbiauti giliau. Turiu keletą klausimų. Žinome, jog kilmės valstybėse padėtis dažnai yra dramatiška ir dėl to e, tų valstybių piliečiai bėga, kita vertus, tose valstybėse yra labai daug prekybos e, žmonėmis. Ar Europos lygmenių pakankamai imamasi priemonių, kovojant su nusikalstamomis grupuotėmis, kurios užsijima prekybą žmonėmis. Toliau prieglopšio sistema. Eurodakas taip pat e, Europos e, prieglopščio e, agentūra yra teigiami dalykai, bet Dublino sistema kelia kai kurių problemų, kolega Ferrara apie tai kalbėjo, aš manau, kad mes dar kartą matome, jog vis dėlto buvo pasirinktas ne pats ambicingiausias sprendimas ir dėl to nukenčia tos valstybės, į kurias atvyksta daugiausiai e, migrantų ir dėl to neužtikrinamas toks veiksmingumas, kuris turėtų būti. Pone Gomeš. Kurio ką tik paklausė, kodėl nepasiteisina Portugalija į šį sistemą. Portugalija juk e, sakė, kad yra pasiruošusi priimti žmonės, o atvyko tiek mažai. Ar taip yra todėl, kad, kaip pats sakėte, sistema yra pasiruošusi įgyvendinti ES ir Turkijos susitarimą, o ne tarptautinę teisę? Ar tai nėra tikroji priežastis, kodėl žmonės dabar nevyksta nei Portugaliją, nei kokią kitą vietą? Jūs esate teisus, kai sakote, kad e, Libijo, Libija nėra tinkama partnerė. Aišku, kad nėra. Tačiau jūs pats pripažįstate, kad e, srautai per Egiptą padvigubėjo, tai yra akivaizdus ryšys su Sirija. Ne tik e, dėl sezoninių srautų iš Afrikos. Ir komisija, ir taryba dabar viską neigia ir bando sulopyti ES ir Turkijos susitarimą darote, susi, sudarote susidarimus, sakykime, šiandien su Etijopija, šalimi, kuri žudo savo piliečius, ten visiškai nėra demokratijos. Ar siekiate užtikrinti, kad saugus ir teisėti migrantų keliai būtų numatyti tame susitarime? Ar čia yra dar vienas būdas paversti tą šalį dar represyvesnę? ir e, užkirsti kelią žmonėms pabėgti iš to šalies. Ačiū, ponė Intveld. Ačiū, pirmininkė. Labai greitai paklausiu. Komisijos nariai, jūs neatsakėte į kolegės Vikstrom klausimą, kodėl komisija nesiūlo deleguoto akto dėl abipusio vizų režimo, kaip kad turėtų pasielgti. Antra, dėl informacijos mainų komisija mums siūlo saveikumą, tai puiku, bet čia yra techninis aspektas ir. Uh, nepadės išspręsti valstybių narių nenoro arba atsisakymo dalintis informaciją. Tai yra politinis aspektas. Ar jūs pasiūlysite sistemą numatančią privalomus informacijos mainus? Ir šis parlamentas nuolat reikalauja išsamei išnagrinėti kovos su terorizmu priemonių paketą, nes kiek aš matau, kovos su terorizmu politikos nepasiteisina. Mes pritvirtiname vieną priemonę po kitos priemonės, investuojame daug pinigų į, o saugumas ar greičiau nesaugumas tik didėja. Ir paskutinis dalykas, kurio mes nesuprantame, tai yra reiškinys, kad Orlando žudynės iškart buvo pavadintos islamistų ataka, bet kai aiškėja vis daugiau detalių, atrodo, kad tai yra tiesiog didelio masto homofobiška ataka. Ačiū toliau, ponas Rada. Dėkoju, pirmininkė, komisijos nariai. Vakar mm, Turkijos ministras pirmininkas dar sėki pasakė, kad Turkija ne keis savo kovos su terorizmu įstatymo, net ir jeigu už tai gautų e, liberalų vizų režimą. Ir todėl kyla klausimų dėl mūsų susitarimo su Turkija. Ar komisija ką nors daro, rengdama B planą, jeigu šis susitarimas sužlugs ir Turkija nebeįgyvendins savo įsipareigojimų? Ir kaip jūs uh, paremsite, sakykime, Graikiją ir Bulgariją ir jų pasienį, jų, jų išorės sienas, jeigu atvyks tūkstančiai pabėgėlių. Kai dėl kovos su terorizmu, kaip jūs užtikrinsite e, efektyvesnį apsikeitimą informaciją tarp e, saugumo tarnybų, kad būtų išvengta teroristinių išpolių ir galiausiai. Tikiuosi, kad jūs prisuta, pritarsite, kad ES taptų saugesnė, jeigu tur, Bulgarija prisijungtų prie Schengeno sistemos ir galėtų turėti pilną prieigą prie jos sistemų. Ar nemanote, kad tada galėtume veiksmingiau kovoti su terorizmu ir nusikaltimais? Dėkoju. Daug klausimų, kuriuos pasižymėjau, jau buvo pateikti ir atsakyti, tačiau aš norėčiau kai ką pakomentuoti. Prieš tris mėnesius kovą jūsų kolega komisaras Tilienidis sakė, kad ES turi moralinę prievolę priimti sirų pabėgėlius. Ministras pirmininkas Davidas Cameronas pasiūlė uh, kad e, nutemtume jų laivus atgal į Turkiją. Komisija tuo nesutiko. O po trijų mėnesių dabar lygiai tą patį mes ir darome. Mes siunčiame pabėgėlius iš Graikijos į Siriją per Turkiją. Ne tiesiogiai tuos laivus, bet tuos, kas atvyko tais laivais. Tai kaipgi su mūsų moralinė prievalė. Valstybės narės ir taryba labai intensyviai diskutuoja, bet ar jie kada nors aptarė, kiek mes nu, slinkome dešinienį ir kokie ksenofobiški tapome. Ir kaip mes kurstome tokius jausmus Europoje. Kaipgi galėtume padėti savo kaimynams ir kaip užtikrinti, kad Turkija įvykdytų savo prievalę savo piliečiams, kad 300 tūkstančių kurdų neturėtų bėgti iš šalies. Visi šie klausimai turi būti aptarti ir mes turime aptarti, kaip ES yra pasiruošusi priimti pabėgėlius, o ne juos stumti atgal. Dėkoju. Daug žmonių jau buvo perkelta pagal perkelimo programą. Kiek iš jų pateko į Portugaliją ir kurios valstybės narės nenori dalyvauti perkelimo programoje, kurios valstybės narės nepriemė nei vieno pabėgėlio. Pane pirmininkė, pane komisijos nariai, turiu du klausimus dėl mėlynosios kortos klausimų nepateiksiu, nes kolegos nagrinėjo e, šį aspektą. Toliau e, Europos e, pasienio ir pakrančio apsaugos agentūros kūrimas, kaip žinote, trilogas vyksta teigiamai, kaip ir kai kurie kolegos, tarp jų aš, norėjo, kad e, būtų tokia Europos e, agentūra ir kad veiktų veiksmingiau negu Frontexas. Sprendžiant šitos klausimus, e, mes taip pat pritarėme komisijos pasiūlymai dėl 18 straipsnio ir dėl nepaprastosios padėties, kad čia sprendimus taip pat galėtume priimti Europos lygmenių. Tačiau jūsų pozicija kaip komisijos nario ir, ir taip pat mano frakcijos pozicija šito klausimu e, ne, nebuvo paremtos e, daugumos. Žinome, kad e, daug valstybių mano, jog reikia atstatyti sienų kontrolę dėl to, kad sienos nėra pakankamai hermetiškos. Ką jūs numatote daryti, kad šiandieno erdvė būtų uh, išsaugota, nes laisvas žmonių judėjimas e, yra e, galbūt pats svarbiausias ES e, iškovojimas. Aš kalbėsiu greitai. Žinote, kad mums nepatinka reformų pasiūlymas, jis yra labai nutolęs nuo to, ką, dėl ko balsavo šitas parlamentas. E, dėl automatiško pasidalimo principo ir tai taip pat pasakytina apie proceso centralizavimą. Žinoma, yra tikr, tam tikras paskirsimo mechanizmas, bet neaišku, kaip jisai bus veiksmingai gyvendinamas ir kaip e, išimties tvarka pasiteisins. 150 procentų kriterijai yra grinai apskaičiuoti matematiškai ir abstraktus. Ir neatsižvelgiama čia taip pat į dabartinę situaciją, kai e, kai kurių valstybių narių prieimimo sistema jau žlunga. Yra tam tikri siūloma dokumento aspektai, kuriuos reikia peržiūrėti, kadangi jie kelia nerimą dėl asmenų teisių. Taigi, dėl naujo partnerystės susidarimo niekas neabejoja, kad reikalinga investuoti Afrikoje ir tam priimti planą, bet šio pasiūlymo pagrindinė mintis yra sienų valdymas ir pabėgėlių gražinimais. Ir man atrodo, kad ši nuostata išduoda humanitarinius principus. Taigi, vystimosi lėšų perskirstimas į bendradarbiavimą nėra teisingas dalykas ir tokiu būdu nesuteisime jauniems afrikiečiams galimybių. Man atrodo, mes galime padaryti dar daugiau. Dėkoju. Ačiū pirmininkė ir taip pat ačiū komisijos nariui. Aš tai, kad išklauso mūsų Jau praėjo keturi su pusę mėnesio nuo mūsų praeito susitikimo. Daugiau kaip pusė pabėgėlių atvykusių Europą yra atvykę dėl ekonominių priežasčių. Na, Franis Temelins taip yra pabrėžęs. Ir pasipiktinimą sukėlė sakymas, kad jie ieško geresnio gyvenimo, bet tai tiesa sakysime, Švediją, Šiaurės Europą. Tiesiog jie parodė, pabėgėliai parodė didelį nusivylimą. Jie galvojo, kad taip, jie gaus iš karto tam tikrą pinigų sumą ir kad juos paliks gyventi Švediją. Aš juos ir pavadinčiau žmonėmis ieškant, ieškančiais geresnio gyvenimo. Uh, Man atrodo, na, nežinau, norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate nubausti valstybės narės, kurios nebus pasirengusios priimti pabėgėlių. Na, aš norėčiau kalbėti apie perkelimą pabėgėlių iš Graikijos. Tai, kai yra įsipareigojusi 6500 e, maždaug pabėgėlių turi būti perkelta. E, o perkelta 1500 kažkiek tai. Na, tai kaip apie, mes kalbame apie 3000 per mėnesį. Tai reikėtų įgyvendinti, nes Graikija nebegali pakelti nelegalių migrantų naštos. Na, nesenai parlament, Europos parlamento grupė apsilankė Graikijoje. Taigi klausimas, kaip mes spręsime tą perkelimo uh, problemą. Ar tik tai Graikija pati turi būti atsakinga už tai? Mes girdėjome Portugaliją, kad jie tiesiog norėtų priimti pabėgėlius, bet jie neranda žmonių, kurie norėtų ten nu, persikelti. Taigi norėtume išgirsti konkrečių atsakymų į klausimus. Ačiū. Ačiū už klausimus labai norėčiau pareikšti susižavėjimą vertėjais, nes mes e, tiesiog kaip iš kulkosvedžio darėme savo žodžius. Apnegamės ir kiti iškėlė klausimą, kodėl e, Portugalijoje tokia padėtis. Norėčiau tiesiog pagirti jūsų šalį už tai, kad parodė kad supranta, ką mes turime galvoje, kalbėdami apie e, pasiryžimą priimti pabėgėlius. Žinoma, kyla techninių ir teisinių problemų. Mes e, teikiame pilną paramą e, institucijom atitinkamom bet galvoju, kad užteks mums netgi nebe mėnesio, o dienų, kad galėtumėm šitą dar neįspręstą problemą baigti spręsti. Jeigu mes investuosime į integraciją, tai tiesiog padarys Europą uh, dar uh, turtingesnę man atrodo, kad investavimas į integracijos politiką iš tikrųjų atsipirks. Valstybės narės, na, kai kalbame apie pridėtinę vertę ES lygmenyje, na, valstybėm narėm kyla panašus iššūkiai. Pirmiausia, ta pridėtinė vertė jau vien tai yra, kad valstybės narės padeda viena kitai. Ir tiesiog sėkmingo požiūrio, pasiteisinančio požiūrio sklaida. Ir tai, kad valstybės narės toliau skatina integraciją ir socialinę parmą, socialinę įtraukti. Taip, galbūt ne visada mūsų žingsniai buvo tinkami, mes tiesiog ketiname peržiūrėti tai, čia ta melinoji kortelė. Gal Vokietijoje, pavyzdžiui, labai sėkmingai buvo įgyvendinta, bet dabar ji turėtų tapti ES bendrusios policijos dalimi čia mes irgi remiame valstybės narės versluose, kad e, galėtų pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš trečiųjų šalių. Ir kad mes iš tikrųjų pamatytume, kokios kvalifikacijos darbuotojų, kurioje šalyje labiausiai reikia. Šios iniciatyvos yra dalis ilgalaikės strategijos, strate, migracijos strategijos teisėta migracija turėtų būti viena iš mūsų bendrosios politikos dalių, svarbi dalis. Jau yra priimti sprendimai dėl studentų ir mokslinio tyrimoje darbo specialistų. Taip pat sezoniniam darbuotojam. Taigi tiesiog bandome padaryti analizę e, visų migracijos rautų. Taip, aš sutinku su jumis, kad tai labai ambicingas planas, kad tai labai svarbus žingsniai, e, bet neturėtume jų praskiesti. Na, kaip Cecilija Vikstrom sakė, taip, vizas, abipusis vizų režimas sprendimas. Taip, aš jau sakiau, kad nesenai buvau Kanadoje, aptarėme tą problemą su Kanados vyriausybė. Aš labai aiškiai pasakiau, kad mes žinome, kokius teisinius įsipareigojimus esame įsprėmę. Taip pat kreipiame dėmesį į visus šitas problemas parametrus. Bet mes darome viską, kas įmanoma, kad galima būtų užtikrinti abipusį vizų režimą. Dėl Bulgarijos ir Šengeno erdvės mes uh, laikomės tos pačios tvirtos uh, e, pozicijos. Manome, kad ir Bulgarija, ir Rumunija turėtų tapti pilnateisiai Šengeno erdvės dalyviais. Žinoma, tai priklauso nuo tarybos. Komisijos nuomonė yra labai aiški. Šengeno instrumentai ir tinkamas jų naudojimas iš tikrųjų prisideda prie ES saugumo. Ponas Ivana Holtė. Dėl e, laiko ekonomijos. Uh, Gal leisite man priminti jums mūsų ataskaitą dvi valandas prieš man atvykstant čia. Jame yra labai aiškus atsakymai į visus jūsų klausimus. Mes dalinamės atsakomybę. Kaip anksčiau buvo pasakyta dėl skaičiaus migrantų. Jūs sutinkate su ponu Timmermans, o jis sutinka su manim. Tai aš suprantu, kad jūs tada ir tu, tuo pačiu su manimi sutinkate. Panas Gispet, man nereikia ginti komisijos pozicijos. Jūs puikiai uh, žinome, kad uh, Aš apgailestauju, kad komiteto didelė dalis nepritarė komisijos pozicijai. Mes dar nepriėmė prie 18 straipsnio tikros analizės. Aš lauksiu to. Na, man atrodo, iš Graikijos buvo klausimas, man bet kur klaususysis. Na, galbūt aš graikiškai atsakysiu. Norėčiau pona Majas nukreipti į pranešimą, kuris buvo ką tik priimtas. Sveiki, sugrįžę ponas Majas, aš jūsų pasigėdau. Taigi, pranešimas buvo priimtas komisijoje dėl perkelimo padėties. Ką mes padarėme, tai mes labai aiškiai pasiuntėme žinę valstybėms narėms, kad jūs turi prisijimti atsakomybę. Pasakėme aiškiai, kad atėjo laikas dalykus vadinti jų tikraisiais vardais. Jeigu per ateinančias keletą dienų nematysime pažangos, uh, Aš turėsiu tiesiog na, įvardinti a, tuos, kurie iš tikrųjų nesilaiko įpareigojimų ir sugėdyti juos. Ir va, būtent a, dabar a, e, tiesiog mūsų laukia išbandymai. A, ir pamatysime, ar mes turime galimybę padaryti tai, apie ką mes kalbame, kada kalbame apie solidarumą, apie atsakomybę. Per pastaruosius pusantrų metų mes labai daug dirbame. O kai aš sakau, mes dirbame, aš turiu galvoje e, Libe komitetą ir asmeniškai save. Aš nesistengiu labai gražiai su jumis kalbėti, Bet uh, iš pat pradžio aš jau supratau ir su jūsų pagalba sužinojau, kad apie na, konkrečią politiką mes jau žengėme daug žingsnių priekį ir Europa šiandien visai netokia, kokia buvo prieš pusantrų metų, ypač kada mes turime galvoje tuos labai rimtus iššūkius. Tai yra, vėl mes kalbame apie saugumą, apie migraciją. Bet a, mes turime politinės valios a, kartu su visais čia Europa, Europoje ir lygiai taip pat ir internacionalinėme lygmenyje a, spręsti tą problemą tai bus e, dalis mūsų gyvenimo, e, mūsų mandato šitame parlamente e, laikotarpiu ir lygiai taip pat, kai susirinks naujas parlamentas. Reikia būti pasirengusiems. Jūs esate tas komitetas, kuris yra mūsų komisijos partneris. Ir ačiū už jūsų darbus. Ačiū komisijos nariui, ačiū e, tiem, kurie klausė, ačiū už atsakymus. Ačiū kolegos už bendradarbiavimą ir už supratimą. Dabar atrodo, kad laiku paleisime komisijos narį. O dabar Taip, ponas Bon yra čia ir, man atrodo, nuo jūsų ir pradėsime. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra psichoaktyviosios e, medžiagos, naujosios psichoaktyviosios medžiagos. E, tai ponas Baunai, e, pranešėjas, norėtume painformuoti mūsų komitetą apie susidariusią padėtį Manau, kad daugelis jūsų nori išeiti, bet labai prašyčiau, kad eitumėte tyliai, nes mums dar reikia tęsti darbą. Taigi žodis ponui Bonai. Jis papasakos apie susidariusią padėtį. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Terese Humana ir mano paties vardu norėčiau jums papasakoti apie e, tai, kas jau yra padaryta naujųjų psichoaktyviųjų medžiagų paketo srityje. Taigi matome, kiek yra daug nusikalstamos veiklos. Panas Bonai, galbūt leiskime išeinantiem išeiti. Labai norėčiau paprašyti, kad a, tie, kurie nori išeiti iš salės, labai prašau, eik, išeikite dabar, nes mums reikia toliau tęsti darbą. Aš tiesiog informuoju Jūs, kad, kad aš kalbu apie mūsų darbą naujųjų psichoaktyviųjų medžiagų srityje. Teresa Humanis yra pranešėja, turėjau papasakoti apie tiesiog neteisėtą narkotikų neteisėtas narkotikų prekyba, o aš esu e, įgaliotas tiesiog jums papasakoti apie naujasis e, psichoktyves medžiagas. Ir ne tik e, Teresos vardu, bet visų mūsų šešėlinių pranešėjų vardu kalbu. 26 balandžio mes sužinojome, kad taryba e, ketina priimti bendrą poziciją su šiek tiek pakeistu požiūriu. Norėčiau priminti e, jums, kad mes priėmėme savo poziciją jau e, per praeitą mūsų kadenciją. Tai buvo ilgas procesas, reikėjo rasti sprendimą taryboje ir labai džiaugiuosi, kad galų galima pasisekė tai padaryti. Ir taryba ir komisija pateikė mums tą požiūrį, norėtume informuoti jūs, kad atsižvelgiant į a, tai, kad būtini yra nauji teisės aktai šioje srityje. Ir a, prisimenant tuos sunkumus, a, su kuriais mes susidūrėme per e, na, praeitą mūsų darbinę e, laikotarpį. Ir todėl buvo priimtas sprendimas toliau a, dirbti ties naujojų požiūrių, dirbti kartu su taryba ir komisija, kad galima būtų pasiekti a, na, sprendimą, kuriam pritartų visi. Tas naujasis a, a, požiūris tiesiog praplės e, senąją. A, direktyvą, remiantis 803 e, sutarties atsprinčių. E, ir čia kalbame apie dvi e, rizikos tokias subkategorijas. Ir dėl to yra kalbama, kad a, tiesiog bus įmamasi veiksmų ES lygmenių ir ES lygmenių. Jeigu a, medžiagos bus pripažintos rizikingomis, kengsmingomis, jos bus kontroliuojamos laikantis Europos Sąjungos nesipareigojimų paskelbti jos tokiomis kengsmingomis nacionaliniu lygmeniu. Dabar parlamente numatytos medžiagos numatyti veiksmai a, tiesiog bus praplėsti ir a, bus tiesiog įtraukti į SMDD a, reglamentą ir a, bus a, tiesiog apribotos ir bus tiesiog a, kalbama apie kaip, dal, kaip apie dalį viso paketo. Tai yra galimybė mums visiems tęsti darbą, a, kad gautume greitesnius rezultatus. Dabar mes pasiekėme e, bendrą sutarimą valstybėse narys ir aš tikiuosi, kad bus ankstyvai perspėjimo sistema, tik e, tai ir veiks e, tinkamai. Ir toliau, kad kad bus visoje Europoje draudžiama prekiauti šitomis medžiagomis. Bet kit, kitokiais būdais negu anksčiau priimtose sprendimuose. Man atrodo, kad tikslai yra panašus, tiesiog mums reikia šiek tiek pakeisti savo darbo pobūdį. Na ir aš, ir Teresa, ir šešėliniai pranešėjai toliau galbūt aptars visus reikalus. Pone Bonė, aš nematau salėje šešėlinių pranešėjų ir norėčiau dabar paklausti, ar kolegos nori pasisakyti. Jei ne, tuomet prašau komisijos ponios Sipala pasisakyti. Labai trumpai kalbėsiu, ponė pirmininkė, kadangi suprantu, kad ir kiti norės galbūt pasisakyti, norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėlėms pranešėjams. Mes e, tikimės ir toliau išlaikyti tinkamą pagreitį ir Komisija palaiko šį naują požiūrį su keliomis sąlygomis, aišku. Taigi mes tikrai sunkiai dirbame, kad laiku pristatytume savo dokumentą ir tikimės, kad be kita ko ir šiame komitete bus greitai pasiekta pažangos, svarstant šį dokumentą. Dabar suteikiu žodį pirmininkaujantiems Niderlandams. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju taip pat ponui Boni. Taryboje iš tikrųjų Koreper re buvo nuspręsta priimti pono Bonį jau e, apibūdintą požiūrį ir džiaugiamės, kad parlamentas taip pat e, yra pasirengęs dirbti. Ir e, mes esame pasiryžę, kaip galima daugiau pastangų skirti rengiant šį dokumentą. Ir Mes remsimės korepero sprendimu kaip pagrindu vykdant darbą ateityje. Dėkoju. Toliau ponas Boni. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už jos bendradarbiavimą ir ypač pirmininkaujantiems Niderlandams, kadangi mes esame dirbę ir su kitomis pirmininkavusiomis šalimis per pasarosius dviejus metus, bet kaip paaiškėjo, Niderlandai yra patys efektyviausi ir geriausiai jiems pavyko pasiekti susitarimą tarp valstybių narių. Visiems labai ačiū. Tikiuosi, kad susitarimas tikrai bus sėkmingas. O dabar Pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Kadangi esame sutaupę šiek tiek laiko. Ir pereikime prie 12 punkto Komisijos komunikatas Europos parlamentui, tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, regionų komitetui, trečiųjų šalių piliečių integracijos veiksmų planas, kuris numato bendrą e, strategiją skirtą valstybių, padėti valstybėms narėms sukurti integracijos veiksmų planus. Ir komisijos plane siūlomi tam tikri veiksmai, pavyzdžiui, iš ankstiniai atvykimo pasirengimo veiksmai, taip pat kaip elgtis su žmonėmis, jiems užtikrinant reikiamą apsaugą, prieigą prie būtinų paslaugų, aktyvų dalyvavimą ir socialinę įtraukti. Šiame plane numatoma atnaujinti nacionalinių kontaktinių asmenų tinklą taip pat e, jų, jų integravimą į Europos integracijos tinklą ir čia Libė komitetas galėtų pasireikšti aktyviau. Aš dabar žodį suteiksiu Europos komisijos atstovui, o paskui komiteto nariams, kurie norės pasisakyti. Ir dabar ponas Savary iš Europos komisijos. Prašom. Thank you, Mrs. Chair. Um... Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Dėkoju, kad suteikėte mums progą pristatyti šį trečiųjų šalių piliečių integracijos veiksmų planą. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad šis planas yra ambicingas, išsamus ir konkretus ambicingas, nes mes visi puikiai žinome, kiek iššūkių kyla valstybėms narėms ir ES šioje srityje, integracijos srityje, kadangi e, dabar patirėme didžiulį trečiųjų šalių piliečių antplūdį. ES. Ir todėl komisija nusprendė, kad atėjo laikas e, susitelkti ties integraciją, e, nes neintegracijos kaina tikrai bus daug e, didesnė, jeigu neskirsime pakankamai laiko ir išteklių integracijos politikai plėtoti būtent dabar. Integracija yra būtina sąlyga, norint sukurti įtraukiančią visuomenę ir tai yra bendra visų veikėjų atsakomybė. Valstybės narės turi pagrindinės kompetencijas šioje srityje, o Europos Sąjunga mm, kartu su, taip pat e, veikia šioje srityje per nevyriausybinės organizacijas, pilietinės viso, asociacijas ir taip toliau. Šiame plane integracija e, raudona gyja eina per visas sritis, kadangi įvairios politikos prisideda prie integracijos ir yra jai svarbios. Mes bendrabiavome su užimtumo generaliniu direktor, direktoratu. Tačiau be ekonominės integracijos mes taip pat norėjome paliesti e, švietimą, kultūrinę integraciją, sveikatos politiką, prieigą prie pagrindinių paslaugų, taip pat regioninės politikas, kurias liečia šis integracijos klausimas. E, šis planas taip pat yra konkretus, kadangi jame kalbame ne tik apie koncepcijas, bet e, Pavyzdžiui, 50-ame priedė yra numatyti konkretus veiksmai ir priemonės, kaip valstybės narės galėtų padėti žmonėms integruotis. Taip pat numatyta daug finansavimo galimybių, per pilietinės organizacijas ir kitas integra... organizacijas finansuoti integracijos veiklą. Taip pat e, mes plėtosime nacionalinių kontaktinių asmenų tinklą, jį transformuosime į Europos integracijos tinklą ir Europos parlamentas taip pat tikmėsi čia bendradarbiaus, kaip ir dabar. Toliau, pažvelkime į plano turinį. Mes išskiriame penkias prioritetinės rytis. Pirmoji yra e, priemonės vykdomos prieš išvykimą trečiosiose kilmės šalyse ruošiantis migrantams, prieš pasiruošiant migrantų atvykimui į Europos Sąjungą, taip pat e, tai yra priemonės skirtos e, visuomeniai parengti migrantų atvykimui Čia turime omenyje taip pat e, pabėgėlių perkelimų į Europos Sąjungoje. Perkelimas Europos Sąjungoje. Toliau kita prioritetinė sritis yra švietimas. Mes bendradarbiavome su kolegomis iš e, švietimo ir kultūros direktorato, nes tai yra labai svarbi sritis. Kaip matote, plane numatytos e, tam tikros priemonės, pavyzdžiui, internet, nuolatinis e, kalbos žinių vertinimas migrantų, taip pat įtraukiantis švietimas, e, taip pat e, mokymasis kartu su bendramžiais, Taip pat e, labai svarbu nuo pat ankstyvo amžiaus įtraukti migrantų vaikus į šviečiamąją veiklą. Ir čia labai svarbu laikytis e, visą apimančio požiūrio. Kita prioritetinės rytis yra profesinis mokymas ir integracija į darbo rinką, tai taip pat yra labai svarbu. E, Šis rytis labai susisėja su įgūdžių darbo atvarkė. Ypač siūlome numatyti pagreitintą migrantų įterpimą, įvedimą į darbo rinką, pagreitintą prieigą prie darbo rinkos ir taip pat reikia pasirūpinti kvalifikacijų ir įgūdžių pripažinimu, nes tai svarbu norint įsilieti į darbo rinką taip pat skatinti migrantų verslumą visoje Europoje bei skatinti geriausias praktikas vykdomas valstybėse narėse integracijos į darbo rinką srityje. Dar kita svarbi sritis yra prieiga prie pagrindinių paslaugų. Ir čia Europos komisija nelabai daug kompetencijų turi, daug, svarbesnis yra regioninis lygmuo, bet mes bandėme mobilizuoti visas priemonės pasitelkti, kurias turime Europos lygmenyje, kad palengvintume prieigą prie pagrindinių paslaugų. Per Europos investicijų banką, pavyzdžiui, kuris jau yra skyręs kelias paskolas prieimimo valstybėse narėse galimybėms didinti, taip pat sveikatos rytyje, kad būtų mm, pasiūlyta galimybė sveikatos e, darb, srities darbuotojams e, dalyvauti mokymuose skirtose šiam klausimui. Taip pat e, labai svarbu yra veiksmų planas dėl aktyvaus dalyvavimo socialinėje įtrauktyje. Ir svarbu čia skatinti e, kultūrinį dialogą apie Europos vertybės. Sporto kultūr ir kultūrinės veiklos integracijai yra be galo svarbios. Taip pat reikia paremti veiksmus nukreiptus prieš diskriminaciją, rasizmą ir taip toliau. E, e, labai svarbus aspektai šiame plane yra be kita ko ir finansavimas, nes, kaip žinia, be jo nieko ne pasieksime. E, šios veiksmus galima bus e, įgyvendinti, paskyrus tam tikras lėšas, kurias turime, tam tikras finansavimo lėšas valstybėms narėms. Taip pat e, yra skyrius apie geresnį koordinavimą ES lygmenyje tarp visų susijusių šalių, norint sustiprinti šio veiksmų plano įgyvendinimą. Tai būtų tiek apie šį veiksmų planą. Uh, Dėkoju. Thank you very much, Mrs. Savary. Uh, Mrs. Lauristin, please. Uh, thank you. Labai ačiū už pristatymą. Ir uh, šitas veiksmų planas yra nepaprastai svarbus. Jau mes kalbėjome, kad integracijos dalykai yra patys svarbiausi ir juose svarbu yra žengti konkrečius žingsnius. Šiame kontekste norėčiau pateikti klausimą. Ar turite daug žinių apie tai, kokie žmonės atvyksta? Aš turiu galvoje, na, kiek kvalifikuoti jie yra, jų išsilavinimo lygmenį. Uh, kad galima būtų įvertinti iš tikrųjų, kokių išteklių reikia. Reikia, pavyzdžiui, mokytojų, reikia kitos ryties darbuotojų. Man atrodo, kad visame tą darbę būtent čia ir trūksta. Mums reikia didesnės, detalesnės informacijos. Ačiū. Nesipa. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad integracija yra vienas iš pagrindinių klausimų, kai kuriuose valstybėse narėse kyla didelių problemų. Kaip integruoti, pavyzdžiui, Romos žmonės, kaip integruoti žmonės su negale. Jau viduje šalies mes turime, kyla sunkumai integruojant tokius žmonės. Galbūt reikėtų persvarstyti galimus programos gyvendinimo žingsnius. Taip, mes čia susidurėme ir su kalbos mokymusi, tiesiog kasdieninių žinių reikia pagalvoti, kokie pokyčiai reikalingi ko reikia prisitaikant, kokiu švietimo projektu reikėtų. Jau tik atvykę į šalį, registruojantis, jau migrantai jau pradeda domėtis įvairiais dalykais, į kuriuos mes turėtume rasti jiems atsakymus. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai, kad reikėtų praplėsti teisėtą darbo migraciją. Manau, kad Europos šalims reikia darbo jėgos įvairiuose sektoriuose, bet reikia iš tikrųjų nuspręsti, kokios sąlygos, a, ko, kokia bus to pripažinimo forma, tiesiog kaip visą tai organizuoti. Kaip atvykusiems žmonėms sužinoti apie galimą e, darbo vietas, apie tai, kur jie galėtų įsidarbinti, kur jie galėtų mokytis kalbos ir dėl to yra tiesiog jau kalbamasi atskirai su valstybėmis narėmis, stengiantis išsiaiškinti, kiek jie yra pasirinkti kiek pasirengusios atskiros valstybės narės tiesiog apčiuopiama tokia integracija įgyvendinti. Dėkuoju. Aš turiu klausimą komisijai dėl santykio tarp integracijos, e, gerbuvio ir darbo rinkos bei e, darbą reglamentuojančių įstatymų. Klausiu šito dalyko, nes e, valstybės narėse tarp e, neturtingų žmonių yra labai daug nugastavimų dėl migrantų. Nugastavimų, kad uh, dėl migrantų nukentės gerovės valstybė, kad e, darbo jėgos kokybė kris dėl migracijos. Aš pati nepritariu tam, ne, nesutinku su tuo, tačiau tokių nagastavimų yra labai daug. Tad klausimas yra toks. Klausimas komisijai. Todėl kad darbo rinka ir darbo reglamentavimas nėra vien tik tai valstybių narių kompetencija. Darbo rinkos reformos ir darbo vietų vis mažesnis užtikrintumas yra toks dalykas, kuris atsirado dėl institucijų reikalavimų tiek per Europos semestrą, tiek e, kitais lygmenimis, todėl kad e, institucijos reikalauja, kad darbo rinkos būtų reformuojamos, tačiau tų reformų rezultatas yra mažesnis darbo vietų užtikrintumas. Norėčiau komisijos atsakymą iš šį klausimą nes e, šitie dalykai nebėra valstybių narių rankose. Tai ne vien tik jų kompetencija. Pane Veržyje. Dėkoju, pane pirmininkė. Atsiprašau, kad e, atėjau pavėlavusi ir negirdėjau posėdžio pradžios, negirdėjau komisijos pasisakymo pradžios. Nagrinėjama tema yra labai rimta tema. Yra dar labai daug e, stereotipinio įsivaizdavimo apie mūsų aptariamus e, dalykus. Statistika čia yra taip pat esminės svarbos e, dalykas, patikima statistika. Komet, e, pavyzdžiui, Prancūzijoje mes skaitome spaudos straipsnius apie tai, kas vyksta Vokietijoje, tai iš tikrųjų matome, kad tie dalykai yra labai kvestinuotini. Migrantai atvykstantis į Europos Sąjungą dažnai būna vis labiau išsimokslinę, palyginus su praeitimi. Ir jie negauna dažniausiai tokio darbo, kuris atitiktų jų kompetenciją. Vienas straipsnis Vokietijoje kaip tik tai teigia visiškai priešingus dalykus apie sirų e, pabėgėlius. Aš manau, kad mes turėtume išsiaiškinti padėtį ir sužinoti, kokia yra iš tikrųjų padėtis. Mes neturime būti utilitaristai, tačiau dėl ekonominių ir demografinių sumetimų juk įvairūs tyrimai rodo, jog daugumai ES valstybių reikia migrantų, tad dėl tų priežasčių galbūt migracija mums būtų reikalinga. Ir turime turėti aišku šitų dalykų supratimą ir siekdami užtikrinti tinkamas e, migracijai sąlygas, migrantų prieimimą, manau, kad turime užtikrinti profesinės kompetencijos pripažin, pripažinimo mechanizmą nes antraip migrantai negalės gauti darbą atitinkančio jų kvalifikacijos lygį ir negalės užsitikrinti tokios gerovės, į kokią galėtų pretenduoti. Barbara Spinelli e, kalbėjo apie tam tikrą neatitikimą tarp, tarp šių e, aspektų. Dažniausiai aukštą įsimokslinimą turintys migrantai dirba paslaugų sektoriuje ir dažnai jų padėtis e, būna apgailėtina palyginus su to, kokia galėtų būti, tad e, integracija turėtų būti toks dalykas, kuriuo, e, kurį turėtume užtikrinti ir migrantams, ir prieglopščio prašytojams. Ir turime taip pat šitais klausimais išsiaiškinti, kokia yra reali padėtis, kad atsikratytume visų tų stereotipų ir neteisingų įsivaizdavimo. Ačiū labai iš jūsų klausimus. Dėl klausimo susijusiu su atvykstančiųjų struktūra. Mm, taip, yra padaryta tam tikra analizė Švedijoje, Vokietijoje, nes, man atrodo, į tas šalis yra didžiausias rautai pabėgėlių. Buvo visiškai teisingai uh, pasakyta, kad tai rodo, kad uh, kad dabar atvykstančiųjų kvalifikacijos palyginus su atvykusiu prieš keletą metus yra žymiai aukštesnės kvalifikacijos žmonės dabar a, ieško darbą ir gyvenimą šitose šalyse. Na, dėl kitų grupių integracijos, kai buvo paminėta, pavyzdžiui, Romos tautybės žmonių ar neįgaliųjų. Taip yra sakoma, kad neturėtų būti reintegracijos pasagos nukreiptos į vieną kažkokią grupę, tuo pačiu nepakenkia kitom. Čia visiškai aiškiai yra pasakyta veiksmų plane. Kai dėl darbo migracijos Taip, faktas, kad mums reikia daugiau žmonių turinčių tam tikras kvalifikacijas, tam tikrus gebėjimus. E, na vėlgi reikia prisiminti balandžio šeštosios komunikatą. Ten yra e, labai svarbių e, dalykų, kalbančių apie teisėtą migraciją ir tai, kokiu veiksmu komisija ketina imtis. Reikia prisiminti, kad žmonės sensta, mums iš tikrųjų reikia daugiau darbo jėgos ir reikia, reikia efektyviaus migracijos politikos, kad galima būtų užpildyti tas darbo rinkoje dabar matomas spragas. Ir tiesiog jeigu dabar nesimsime kažkokių veiksmų, tai po 10-15 metų nebesugebėsime užpildyti šitų spragų. Na, teisėtos migracijos direktyva, apie kurią jau kalbėjome, jis galbūt jau girdėjote, kad mes ketiname įvertinti teisės aktus susijusius su teisėta darbo migracija ir kad rastume atsaką į a, kylančias problemas. Jau a, e, balandžio šeštos komunikate buvo paminėta, a, e, kad bus įdėkta tam tikra sistema kur galima bus rasti tam tikrą nepusiausvyrą tarp tų, kur iš tikrųjų reikia šaliai kokiu darbuotoju ir kokią darbo vietas gali šalis pasiūlyti. Na, e, vėlgi e, bandoma tiesiog pateikti tam tikrų e, pasiūlymų trečiosiam šalim liečiančių migraciją, tačiau daug negaliu čia pasakyti, nes procesas tik tai prasidėjo. Žinoma, jau buvo taip pat paminėta, kad tai, tiesiog tai gali pažeisti piliečių teises. Na ir e, tam tikra darbo tvarkė priimta, kurioje bus kalbama apie e, gebėjimus, kurį reikia šaliai, apie galimybės rasti tokį darbą, kuris atitiktų gebėjimus ir kvalifikaciją. Taigi, čia labai svarbu vaidmenį vadina e, kvalifikacijų pripažinimas Tai žodžiu, kada žmonės atvyksta į ES šalį, kad, tik, kad jų kvalifikacijos iš tikrųjų būtų e, pripažintos. Manau, kad tai viskas. Much, Labai ačiū. Ačiū už atsakymus. kolegas. Gal perėsime prie mūsų kito darbo atvarkės punktų. Vienas klausimas buvo atidėtas, pono Ignacio Koral komisijai pateiktą klausimą. Taigi, paskutinis šios dienos darbo atvarkės klausimas yra C teminio skyriaus užsakytas tyrimas Tai yra nauji e, būdai renkti teisės aktus darbo jėgos migracijos ES srityje. Pas mus yra atvykęs profesorius Ivano Matino iš Europos universitetinio instituto Roberto Šumano aukštesnės pakopos studijų centro iš Florencijos. ir norėčiau pirmiausia suteikti žodį ponui Martin, Martino, kad pateiktų mum šitą studiją ir po to pradėsime diskusijas. Maždaug 15 minučių jums. Eh, antes de todo, expresar. Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir Vybė komitetui už galimybę dalyvauti šitame susitikime, kur mes kalbame apie migracijos e, politiką Europos Sąjungoje. Mums tai e, svarbu kaip e, studijų centro migracijos politikos klausimų atstovams. Mano e, pranešimas remiasi tyrimu, kuris dar yra aktualus. Šiandien komisijos narys Avramopulos minėjo teisėtą migraciją ir ES atitinkamas teisėkuros priemonės. Šių metų sausio mėnesį atliktame e, e, tyrimė bandoma pažvelgti į, į šį e, procesą, į šią sritį. Mes bandome atsakyti į šešis klausimus iš principo. Aš pabandysiu trumpai apibūdinti tos e, aspektus, o paskui jūs galėsite pateikti klausimą ir papildyti mane. Kodėl reikia tokio tyrimo dėl migracijos? Todėl, kad mes siekiame sukurti vidaus e, rinką, todėl, kad e, šiuo metu dar yra 28 atskiros rinkos, tačiau ES teisėkuros priemonės galės užtikrinti vidaus užimtumo rinką. Šis procesas turi vykti įvairiais lygmenimis - akademinių lygmenių, institucijų lygmenių, siekiant išsiaiškinti, kokia yra paklausa ir pasiūla darbo jėgos. Tačiau at, turime jau dabar konstatuoti, jog ateityje bus būtinybė ir kvalifikuotos, ir nekvalifikuotos, būtin, bus poreikis ir kvalifikuotos, ir nekvalifikuotos e, darbo jėgos. Siekiant e, tinkamai reguliuoti migracijos procesą, reikės e, taikyti daug įvairių tikslinių priemonių. Silpnoji visos, visos mūsų migracijos politikos grandis yra laisvas asmenų judėjimas ES e, teritorijoje tų trečiųjų e, valstybių atstovų, kurie šiuo metu dar neturi tokios teisės. Aišku, e, ši politika yra fragmentuota politika, jinai suteikia valstybėms narėms pakankamai didelę veiksmų laisvą. Europos Sąjunga turi aiškintis, ar dabartinės teisėkoros priemonės atlepia tiems poreikiams, kurie kyla migracijos e, srityje. Yra numatyti 12 mechanizmų siekiant suderinti užimtumo e, poreikius su e, migracijos procesu. Šiandien turime atsižvelgti į tokius aspektus. Yra direktyvos dėl mėlynosios kortos peržiūros procesas, kai kairiojoje pusėje matote e, Milnosios kortos direktyvos peržiūrą, o dešinėje e, pusėje yra komisijos pasiūlyti pakeitimai. Jie buvo pasiūlyti birželio mėnesį. Mes siūlome, jog mėlyna korta būtų išplėsta E, ir apimtų visos ES teritoriją ir kad būtų vieningas reglamentavimas. Melina korta būtų teikiama kvalifikuotiems trečiųjų valstybių e, piliečiams norintiems gyventi ES. Aišku, tais e, atvejais, kai e, kai kyla klausimas dėl mėlynosios kortos įtvirtinimo europinių lygmenių, tai komisijos pozicija yra, kad tai turėtų būti daroma Europos lygmenių, o ne nacionalinių lygmenių. Aišku, e, turime čia taip pat nepamiršti ir to, jog atlyginimų tendencijos, prognozijos dėl atlyginimo tendencijos turbūt bus mažesnės negu dabar. Mes taip pat turime atsižvelgti į šeimų susijungimo E, aspektą, į tai naujame direktyvos pasiūlyme yra atsižvelgiama. Apibendrinant, galėtume sakyti, jog tikrai einama teisinga linkme ir jog ši reforma iš tikrųjų yra geras e, dalykas. Komisija e, numatydama šitą reforma pakankamai išsamei apėmė įvairius e, aspektus ir daugelis tų aspektų buvo e, iki šiol jau e, aptarti ekspertų grupėse, vyko taip pat e, viešusios e, konsultacijos. Melinoji korta yra susijusi ir su darbo pasiūla, ir su darbo sutartimis. Ir aišku, tai yra palanku didelėms tarptautinėms įmonėms, kurios suinteresuotos trečiųjų valstybių e, piliečių samdymu. Mažos ir vidutinės įmonės dažnai ne, nepaėgia samdyti tiesiogiai iš trečiųjų valstybių tų e, piliečių. Kitas dalykas, mėlynoji korta apsiriboja aukštos kvalifikacijos darbuotojais. Mes manome, kad e, taip ir turi būti. Taip pat turime atsižvelgti į tai, jog dabar yra 28 skirtingos mėlynosios kortos sistemos valstybėse narėse ir reikėtų tą procesą suvienodinti, nes yra nacionalinės skirtingos schemos šiuo metu. Turėtų būti viena europinė. Mes e, taip pat Kol kas dar nežinome, kokia bus valstybių narių pozicija šito klausimu, kaip reaguos taryboje valstybės. Pasiūlymai yra pateikti. Matysime, ar jie mm, primtini. Nes e, aš e, norėčiau dar pakomentuoti tris esminius aspektus šiame kontekste. Ar Europos migracijos darbo tvarkė atlėpia ES poreikius darbą ieškančių, e, ieškančių migrantų proceso kontekste. Galime atsakyti, jog kol kas e, ne. Visa informacija kuri yra susijusi su šitais poreikiais ES, rodo, jog mums truks ateityje ne aukštos kvalifikacijos darbuotojų, bet e, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų. Ir e, 12 tų sektorių, kur dabar yra dėlis darbo jėgos trūkumas, yra tie sektoriai, kurie samdo ne aukštos kvalifikacijos e, e, darbuotojus. Jeigu pažvelgtume dabartinius ir ateities darbo rinkos poreikius, tai e, matytume, jog darbo migracijos darbo jėgos migracija vaidins labai svarbu vaidmenį ateityje. Iki šiol, nepaisant to, ką sakė e, komisijos narys, Europos komisijos pasiūlymas nėra pakankamai e, atsižvelgiama kol kas trūksta politinės orientacijos ir kol kas nėra iki galo aišku, kokie yra politinės migracijos e, tikslai. Yra taip pat ir teisinių priežasčių, nes e, trečiųjų valstybių Piliečių prieimimas yra valstybių narių kompetencijos klausimas ir kol kas mes dar neturime e, teisėtos migracijos europinio modelio, nors e, panas Junkeris žadėjo e, mums tą modelį iš karto po savo paskirimo. Dabar dėl nekvalifikuotų darbuotojų migracijos. Yra tam tikra rizika, jog šią politiką pakeis prieglapščio e, politika. Tačiau neturime painioti šitų dviejų dalykų. Tačiau rizika, kad tie dalykai bus suplakti viena yra. Ketvirtas dalykas. Kokiu laipsniu galime teikti turint omenyje, kad mes konstatuojame, jog Europai reikia migruojančios darbo jėgos, siekiant atliepti darbo rinkos poreikiams, bet vis dėlto po paskutinio komisijos pasiūlymo vis dėlto ir toliau tęsiasi tas, ta paradoksali padėtis, kuomet migrantų darbo jėgos poreikis labai priklauso nuo demografinės Europos padėties ir yra sąlygojamas įvairių tikslinių priemonių migracijos rytyje nebuvimo bei kai kurių institucinių trūkumų. Nes e, kol kas šito klausimo neužsima, pavyzdžiui, užimtumo generalinis E, direktoratas, o būtent jisai turėtų užsiimti. Tad šiuo metu viena vertus yra siekiama sukurti vidaus rinką ir panaikinti vidaus sienas bei e, suvienodinti darbo rinkos politikas. Kita vertus, vis dar yra 28 skirtingos politikos ir, ir, ir rinkos ir kol kas tas atotrukis vis dar egzistuoja. Na, o milinoji korta nebūtinai patrauks talentingus trečiųjų valstybių piliečius, todėl kad ta milinoji korta nebūtinai yra tokia patraukli, todėl kad e, migrantus labiau traukia ne Europos Sąjunga, o Junktinės valstijos, Australija ar kitos valstybės. Tai susiję ir su atlyginimu lygių ir skirtumais tarp kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbuotojų yra lingvistinis kalbų klausimas e, taip pat bei darbo rinkų, fragmentuotų darbo e, rinkų problemos, laisvas e, asmenų judėjimas Europos Sąjungoje. Dabar paskutinėje skaidrėje yra išdėstomas 12 galimybių, kurios detaliau komentuojamas e, su ataskaitoje. Kai kurie iš tų aspektų yra susiję su e, darbo rinkos adekvatumo užtikrinimu Kai kurie iš tų e, aspektų yra susijęs su užsienio darbuotojų rezervų, trečiųjų valstybių darbuotojų rezervų Europos Sąjungoje. Iš viso yra 12 skirtingų aspektų. Aš dabar nenoriu visų jų komentuoti, nes tai užimtų per daug laiko. Galėsite po to pateikti klausimų šitais klausimais. Kol kas mes dar neturime integruotos e, sistemos darbo rinkos e, srityje e, ir taip pat informacijos rinkimos srityje. Informaciją gauname iš valstybių, iš skirtingų valstybių ir, ir nėra centralizuotos sistemos. Aišku, šitame kontekste yra akcentuojama būtinybė dalytis tą informaciją. Mano nuomonė, tai kol kas lieka problema ir būtent tai yra silpnoji e, grandis. Žiūrinti tai, kaip e, vyko migrantų prieimimo procesai ir kaip, kokie buvo, e, koks buvo poveikis darbo rinkai, mes atlikome tyrimą devinėse valstybėse ir aiškinomės, kokių problemų iškyla ir kokių privalumų yra. Mūsų pagrindinė išvada atlikus tuos tyrimus, aišku, yra ir, ir, ir, ir kitų išvadų, tačiau pagrindinė išvada yra tokia. Mes kol kas labai mažai informacijos turime apie migrantus kurie atvyksta pas mus, dažnai nežinome, koks yra jų išsimokslinimo lygis, ką jie iki tol veikė. Ta informacija yra fragmentiška ir nėra e, struktūruotos tokios informacijos visumos. ES lygmenių dabar e, būtų labai tinkamas momentas užtikrinti tokios centralizuotos informacijos e, rinkimą. Nes e, visos tos mano minėtos priemonės yra finansuojamos Europos Sąjungos. Aš e, tikiuosi, kad kontaktinių punktų tinklas prisidės prie to informacijos rinkimo. Dvi iš čia minimų galimybių yra susijusios su migrantų preselekcija ir jų interesų pareiškimų. Tos e, valstybės, tos valstybės, kurios e, turi aukštą socialinės e, rūpybos lygį, būtent tose valstybėse kartais iškyla daugiau problemų tokiems e, kandidatams. Mes e, turėtume siekti, kad jų kvalifikacija e, būtų siejama su konkrečiamis darbo rinkos galimybėmis. Dėkuoju. Dėkuoju ponai Martin, ponė Zipel. Dėkuoju, norėčiau užduoti keletą klausimų. Visų pirma, dėkuoju už tai, kad pabrėžėte, jog teisė, dėl, kai dėl teisėtos migracijos ir darbo vietų, mums ne tik reikia aukštos kvalifikacijos, universitetinį išsilavinimą turinčių žmonių, bet ilgalaikėje perspektyvoje taip pat mums reikės įvairių kvalifikacijų darbuotojų. Visiškai sutinku, kad situacija yra būtent tokia. Tačiau tuo pat metu, norint išvengti nesažiningos konkurencijos su mūsų pačių piliečiais, Reikia užtikrinti, kad visi, kas atvyksta į mūsų darbo vietas, turi mm, turėti tas pačias teisės ir tas pačias pareigas. Antra, lyginant mūsų situaciją ir JAV situaciją, čia manau, kad nėra visiškai, visiškai sąžiningas palyginimas, kadangi bent jau Europos Sąjungoje mes bandome užtikrinti gerą socialinės apsaugos sistemą, kurios trūksta JAV. Todėl jiems daug lengviau įsileisti naujų darbuotojų nei kad Europos Sąjungai. Aš sutinku, kad bet kokia teisėta migracija darbo tikslais turėtų būti paremta kvalifikacijų vertinimu ir negalime leisti, kad e, į Europos darbo rinką patektų visi, kas tik nori. Be to, valstybėse narėse sąlygos yra be galo skirtingos, todėl uh, Kad valstybės narės pritartų tokiai sistemai, reikia iš pradžių įvertinti ir atsižvelgti į savo pačių piliečių situaciją. Reikia išsameu išnagrinėti mūsų šalise esančių prieglapšio ieškotojų, prašytojų kvalifikacijas ir taip pat pasidomėti, kokių papildomų kvalifikacijų mums trūksta. Vėlgi situacija įvairiose e, vietose skiriasi ir norėčiau paklausti, ar pritartumėte, kad turime numatyti vidutinio laikotarpio strategiją, kad e, migrantai ir darbuotojai neatvyktų neišsisklaidytų po visą Europos Sąjungą, bet e, būtų nukreipti į konkrečias vietas. Taip pat, jeigu bus sudaroma darbo sutartis, e, kai kas pasakė, kad taip galima padaryti tik e, kalbant apie didžiasias įmonės, bet tai nėra visiška tiesa. Bet sakykime, Vokietija štai kaip elgesi, jie vyksta į trečiasias šalis ir sako, štai mums trūksta tokių ir tokių darbuotojų. Ir man atrodo, reikia geriau informuoti apie galim, darbo ES galimybės tam tikrose valstybėse narėse. Reikia skleisti tokią informaciją trečiosiose šalise. Mm. Į tai turėtume susitelkti ir nesu tikra, ar jūs įtraukėte į savo tyrimą būtent šį aspektą, ar panagrinėjote, ar yra bendrų Europos standartų, ar, ar tai yra valstybių narių prerogatyva, kadangi jų gali, siūlomos galimybės labai skiriasi. Dėkoju. Prieš toliau tęsiant diskusiją norėčiau pasveikinti lankytojus iš Europos migracijos tinklo, kurie atvyko į salę. O dabar žodį suteiksiu poniai Spinelį. Grazie per la prezentaciją. Dėkuoju už pranešimą. Aš dar kartą pakartosiu klausimą, kurį jau esu pateikus komisijai, tačiau e, negavau atsakymą į tą klausimą. Galbūt jūs atsakysit man į jį. Mano klausimas yra susijęs su sąsaja tarp migracijos, integracijos, darbo rinkos ir gerovės. Aš noriu pateikti Jums šį klausimą, todėl kad Jūs kalbėjote apie nekvalifikuotų e, darbuotojų poreikį ir sakėte, jog e, didelis tarptautinės įmonės dažniausiai samdo migrantų trečiųjų šalių ir jų padėtis palankesnė. Tad remiantis tais duomenimis, kuriuos e, jūs e, minėjote, galime sakyti, jog dabar e, vyksta tokia konkurencija, kuri kartelę perkelia žemesnį lygį ir dėl to yra daug nugastavimų valstybėse narėse, kadangi Ten iš tikrųjų jau konstatuojama, jog ta konkurencija tampa mažiau e, sąžininga. Ir e, žinome, kad Europoje yra tam tikrų e, kyla tam tikrų problemų dėl gerovės. Ir e, žinome, kad kai kurie sprendimai, pavyzdžiui, Europos e, semestro kontekste turi gana neigiamų pasiekmių darbo rinkai, nes darbo vietos tampa vis mažiau užtikrinamos, užtikrintos, jos yra vis laikinesnės. Ir apibendrindama dar pasakysiu, jog labai pritariu tam, ką sakė kolega Zipel apie tai, jog labai sunku palyginti Europos, Junktinių valstybių ir Australijos padėtį, nes Europoje socialinės apsaugos standartai yra pakankamai aukšti, tačiau jie po truputį žemėja. Bet e, nevaisant to, tai, tai, ką sakė kolega Zipel, buvo labai teisinga. Pane Lauristin. Dėkuoju už įdomų pranešimą. Labai Mm, su dideliu dėmesiu klausiausi jo, taip pat esu susijusi, anksčiau dirbau šioje srityje. E, Estijoje mes taip pat ilgą laiką sprendžiame integracijos klausimus, rusakalbių integraciją į visuomenį ir darbo rinką ir taip toliau, taigi man kyla keli klausimai. Pirma, mūsų šalyje ir kai kuriuose kitose šalyse turime jau ilgalaikę, pa, ilgalaikės patirties integruodami trečiųjų šalių piliečius į darbo rinką. Čia kyla įvairių problemų. Ar ši patirtis būtų kaip nors naudinga, ar yra naudojama jūsų centre? Iš kitos pusės, kilus pabėgėlių kriziai, kalbame apie žmonės atvykstančius iš kitų šalių. Ir kartais man atrodo, kad į tai žvelgiama kaip į visiškai naują situaciją, o visas ankstesnis įdirbis visi ankstesni, anksčiau integruoti žmonės iš kitų šalių arba migruojantis e, iš vienos valstybės narės į kitą, jie visiškai pamirštami ir laikomi visiškai kitų atveju. Taigi noriu paklausti, kada suvoksime, jog viena yra, tai yra darbo rinka. Ir šie visi skirtingi e, srautai, seniai ir nauji, viduje ES ir išorėje tiesiog dabar formuoja naują e, e, ES darbo rinkos aplinką. Dabar, atsižvelgiant į darbo įstatymus ir kitus e, dalykus, po penkerių metų, kokie gali būti įgyvendinti Europos darbo rinkos pokyčiai, kiek tai liečia konkurenciją, darbo kaštus, reglamentavimą ir taip toliau, kadangi Labai daug fragmentuoto mąstymo dabar. Ir kartais tiesiog užsimerkiama, pasirenkama nematyti problemos, taip pat įsigalės yra protekcionizmas darbo rinkoje. Kartais man susidaro įspūdis, kad visos tos kalbos apie atvirą bendrą Europos darbo rinką visiškai nepagrystos. Pažiūrėkite, kas vyksta Prancūzijoje ir kitur. Taigi, kokia jūsų vizija? Kur turėtume būti po penkerių metų? Toliau ponė Veržyje. Merci, Madame la Présidente. Un, un grand merci à vous. Labai dėkoju už tyrimo pristatymą ir dėkuoju už tai, kad e, apie viską kalbat labai atvirai, aiškiai ir, ir atvirai, tiesiai ir aš tai vertinu. Man tai patinka. Aš pritariu jūsų analizai dėl įvairių trūkumų ir, ir Europos e, dabartinės e, politikos E, spragų, dėl per didelės veiksmo laisvės valstybėms narėms, dėl netitikimo tarp realios situacijos ir poreikių. Mėlynoji korta yra puikus pavyzdys šiame kontekste, taip pat dėl problemų, kurias e, sukelia laisvo judėjimo nebuvimas, taip pat dėl būtinybės turėti aukštos kokybės uh, informaciją, duomenis, todėl kad antraip būna daug nuogastavimų, baimių e, nepagristų. Aš manau, kad e, iš principo dabartinė politika sumažino teisėtą migraciją. Aš nežinau, ar jūs patvirtintumėte tokią išvadą ir galbūt galėtumėte plačiau pakomentuoti tą suplakimą į vieną migrantų atvykstančių dirbti darbo rinkoje ir prieglopščio prašytojų. Jūsų pasisakymę aš taip pat atkreipiau dėmesį į nelegalių migrantų, ne, nelegalios migracijos problemos tikslinį sprendimą nes e, čia turime galvoti apie tai, kokie yra, kokie yra realūs ES poreikiai ir kokia yra reali gyvendama politika. Pavyzdžiui, Prancūzijoje dažnai migrantai į mūsų šalį atvyksta remdamėsi šeimų susijungimo e, principų. Ir e, tose sektoriuose, kur yra didelis nekvalifikuoto darbo poreikis, pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje, e, e, senų žmonių priežiūros sektoriuje, statybos sektoriuje. Tai ten yra labai daug nelegaliai dirbančių e, darbuotojų. Jūs taip pat minėjote profesinės kvalifikacijos pripažinimą nes žinome, jog nekvalifikuoto darbo sektoriuose dažnai dirba migrantai, kurie yra labai kvalifikuoti, tačiau neturi kito pasirinkimo ir yra priversti dirbti tuose nekvalifikuotose darbo vietose. Galbūt galėtumėte plačiau pakomentuoti ir šitos aspektus. Ačiū. O dabar žodį suteiksiu Jums, kad galėtumėte atsakyti. Aš atsakysiu anglų kalbą, kaip suprantu, tai yra įprasta parlamento narių naudojama kalba. Taigi, pirmiausia, kai dėl skirtumų tarp migracijos ir darbo migracijos politikos. Darbo migracijos politika remiasi darbo rinkos poreikiais, ekonominiais aspektais ir uh, Čia nekyla ypatingų žmogaus teisų klausimų, išskyrus e, paskirties šalies kultūros teisės aktus. Ir šis migracijos tipas remiasi žmogaus teisėmis, tarptautiniais įsipareigojimais. Ir todėl šios du migracijos tipus maišant kyla labai daug neiškumo ir sumaišties. Aš dabar Pateiksiu vieną pavyzdį. Visi labai džiaugiasi, atrodo, ir pati komisija taip pat, dėl pasiūlymo įvesti mėlynąją kortą. Prieinama e, įgūdžių ir kvalifikacijų turintiems darbuotojams. Labai puiku, bet kągi tai reiškia praktiškai, ogi tai, kad šalis tokios kaip, pavyzdžiui, Lenkija, Estija, ar Graikija, ar Ispanija, kur nėra e, labai dinamiška darbo rinka, jos praras tuos ir taip kelis e, įgūdžių turinčius pabėgėlius, kurie buvo jas perkelti kadangi jie, aišku, kreipsis dėl menosios kortelės Vokietijoje, o Vokietija, aišku, mielai priims būtent tuos kvalifikuotus migrantus, pabėgėlius. Taigi, atrodo, kad viskas yra labai racionalu, bet pasiekmes gali būti netokios puiks. Toliau, Amerikos ir Europos lyginimas. Visiškai sutinku, kad negalima lyginti šių dviejų šalių. Ir man kyla nerimas, kai girdžiu, kad komisija kalba, jog bus perimtas JAV modelis, kalbant apie darbo rinkos migraciją. Kanadoje, pavyzdžiui, teisėtų darbo migrantų, kurie turi pernelik didelės kvalifikacijas savo dabartiniam darbui, tai dalis yra didesnė negu Europoje. Tačiau Kanadoje ir JAV nėra tiek išvystyta socialinė gerovė, ypač užsieniečiams kaip Europoje. Ir žmonės neturi kito pasirinkimo, tik dirbti. Dauguma kitų žmonių, jeigu būtų Europoje, jie tikrai nedirbtų. Todėl, kad naudotųsi pašalpų sistema. Taigi, mano pagrindinis argument, argumentas yra, būkite atsargus lygindami šios du modelius ir būtina atsižvelgti yra į socialinės aplinkybės. Europoje yra daug kvalifikuotų bedarbių. Aš pats esu iš šalies, kur yra labai didelis nedarbo lygis, iki 50 procentų jaunimo nedarbas kurie žmonės baigia universitetus, neranda darbo. Ir jeigu mes nukopijuosime Kanados sistemą, tuomet Europos darbo rinka užplūs Tuniso bedarbiai, kurie tik papildys bedarbių gretas Ispanijoje. Antras pamastymas. Reikia būti atsargiems atveriant prieigą prie Europos darbo rinkos trečiųjų šalių piliečiams. Taip, sutinku. Nėra kitos teisinės trumpalaikės perspektyvos, kadangi valstybės narės čia turi kompetenciją. Jos turi nustatyti, prie, kiek, kiek trečiųjų šalių darbuotojų prims. Ir reikės tokį požiūrį dėkti laipsniškai. Tačiau manau, kad taip pat kaip kad valstybės narės priėmė į, darbo, į savo darbo rinką kitų Europos valstybių narių piliečius, nežinodamos, koks yra jų kvalifikacinis profilis ir taip toliau, tas pats turėtų galioti ir trečiųjų šalių piliečių laisvam judėjimui po Europos Sąjungoje. Aš norėčiau susijęti visą tai su vienu klausimu o būtent kvalifikacijų pripažinimo klausimų. Manau, kad kvalifikacijų pripažinimas ES remiasi Europos piliečio teisėmis. Tai yra viena iš Europos piliečio teisių. Ir nesiremia kažkokiam e, ekonominėmis e, prielaidomis. O trečių šalių piliečių kvalifikacijos galbūt bus pripažintos vienoje valstybėje narėje, o kitoje nebus. Arba aš, būdamas ispanas, turiu ekonomikos daktaro laipsnį ir, visa, ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir šis laipsnis turi būti automatiškai pripažintas kitose valstybėse narėse ir taip ir yra. O trečiosios šalies pilietis, kuris turi tokį patį laipsnį iš tos pačios mokyklos, ne galės tikėtis, kad jo laipsnis bus pripažintas. Tai ekonomiškai nelogiška. Iš tikrųjų, todėl trečiųjų šalių piliečiai netaip noriai atvyksta į Europą, nes nėra tikri, ar jų laipsnis ir kvalifikacija bus pripažinta. MVI klausimas. Sutinku, kad yra būdų apeiti šią problemą. Tačiau aš ilgai dirbau su, praktiškai dirbau su darbo migracija ir matau praktinės problemas ir problemas integruojantis. Nes sistema yra nepalanki mažiems į darbdaviams ir MVI ir taip pat. Nemačiau jokio pasiūlymo iš komisijos. Prieš kiek laiko vyko diskusijos komitetuose apie Eures sistemos praplėtimą, įtraukiant trečiasią šalis, galbūt e, atrenkant jas. Ir kai tik iškeliamas šis klausimas, valstybės narė sako, ne, nenorime taip daryti. tai vėlgi yra ženklas, kad mes netinkamai plėtojame Europos darbo politiką. Jie netitinka kylančių iššūkių. Jie yra susijusi su politiniais aspektais, trumpalaikiais e, įvairiais aspektais, bet ekonomiškai tai nėra pagrysta. Toliau, santykis tarp migracijos, integracijos ir gerovės. Čia, aišku, galima diskutuoti dvi valandas apie tai, nes klausimas yra labai sudėtingas, bet aš manau, kad vienintelis būdas, kaip galime sustabdyti arba sulėtinti arba kovoti su ES darbo rinkos fragmentalizacija yra dar didesnė darbo rinkos integracija. kartais sakoma, kad nėra ES darbo rinkos, nes nėra kažkokių bendrų standartų ir atlyginimų standartų. Tai užtruks, kol jie atsiras. Toliau. Mes nusprendėme įsivesti eurą prieš užuot iš pradžių harmonizavę darbo sąlygas valstybėse narėse. O dabar reikėtų, kad kiltų ekonominė revoliucija, kad galėtume tai padaryti. Taigi, šią prasme Europa niekada neturės iš tikrųjų vienos darbo rinko, bendros darbo rinkos. O kai dėl darbo standartų, darbo sąlygų ir laisvo judėjimo ne tik ES piliečiams, bet ir trečiųjų šalių piliečiams, kurie teisė tai gyvena ES narėse, tai, man atrodo, akivaiz, yra akivaizdus poreikis, ne tik kalbant apie darbo migraciją, bet taip pat ir apie gerovės valstybės išsaugojimą. Atsiprašau, kad dar išsameu visko nepaaiškinau, bet nenoriu gaišinti jūsų laiko. Toliau, trečių šalių piliečių integracija. Na, mes išnagrinėjome visus turimus įrodymus, faktus, tiek teorinius, tiek praktinius. Nagrinėjome Prancūziją, Švediją, Italiją, Vokietiją, Daniją, Austriją, Italiją, mm, bet ne Estiją ir Junktinę karalystę. Ir išvada yra štai kokia. Pabėgėlių ir prieglaušio prašytojų integracija į darbo rinką yra labai sudėtinga. Kyla ne tik mechaninių, techninių problemų susijusių su kvalifikacijų pripažinimu, bet taip pat ir motivacijos problemų. Nei viena šalis pagal to tyrimo duomenys, tikrai jau ne Švedija, nesugebėjo surasti to stebuklingo recepto, kaip palengventi tą integraciją. Pažvelkime į Švedijos darbo rinkos integracijos politiką. Ten sakoma, Ten, ten, ten buvo atliekami pataisimai, keitimai ir patobulinimai kelis kartus, radikaliai keičiant kryptį, visokios e, savanoriškos iniciatyvos, integracijos programos ir nei vienas iš tų dalykų nepasiteisino. Pabėgėliai integruojasi vė, lėčiau nei migrantai ir dar lėčiau nei kad e, tikrieji švedai. Ir Todėl manau, kad mums reikia e, sukurti integracijos į darbo rinką pabėgėliams politiką. Ir dar ambicingesnė ta politika turi būti, ji, tu, ji turi reaguoti į darbo rinkos poreikius. Bet kuriuo atveju, atsakydamas į jūsų klausimą, noriu pasakyti, kad daug dėmesio kreipiama į tai, ką daro Švedija ir Danija ką Vokietija daro pasarosius keliarius metus. Ir aš nematau, kad būtų ko nors pasimokyta ar padaryta didelė pažanga. Iš dalies dėl to, kad trūksta informacijos, sisteminės, praktinės analizės ir taip pat trūksta Europos ir nacionalinių institucijų noro sistemiškai kaupti ir dalintis informaciją. Taigi iniciatyvų yra daug, tačiau jos yra spontaniškos ir fragmentiškos. Reglamentavimas. Ekonominis darbo migracijos politikos pagrindimas remiasi tuo, kad migrantai turi susirasti darbą todėl, kad to reikia. kad yra toks poreikis darbo rinkoje. Ir arba reikia siūsti darbo inspektorius, kurie užtikrintų, kad laikomasi minimalių darbo sąlygų ir antra, juos reglamentuoti, nes kitaip mes įteisinsime mechanizmą, kuris tik dar labiau paskleis netikrumą ir nesaugumą. Taigi, Tai pasiteisino mano šalyje ir kitose šalise, kai kuriuose 2005-aisiais, pamenu, Ispanija labai kritikavo ir dabar džiaugiuosi, kad galiu kažką gero pasakyti apie Ispanijos darbo migracijos politiką. Ispanija susilaukė daug kritikos dėl 800 tūkstančių neteisėtų darbuotojų įteisinimo. Tai pasirodė sėkminga praktika. Tokia yra darbo rinkos realybė. Aš paskui vėliau jau nemačiau, paskui Ispanijoje situacija normalizavosi ir nebeliko tų, tų, tų įtampų. Ir dabar jau liausiuosi. Nebent dar kokį klausimą praleidau? Mr. Martin. Thank you for the... Labai ačiū, panas Martin, labai ačiū ir už informaciją, kurią jūs pateikėte, ir už atsakymus į klausimus, už visą darbą. Manau, kad jau visus darbo tvarkės klausimus išnagrinėjom. Taigi šiandien baigsime, o rytoj pradėsime posėdį 9 val. ryto. Ačiū už e, domėjimąsi problemomis ir bendradarbiavimą. Ačiū. Taip, ir ačiū vertėjams už sunkų darbą.